Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Labai džiugu šį rytą jūs visus matyti. Tikiuosi, kad vakar jūsų kelionė buvo sėkminga. Mano pačios buvo įdomi. Užtrukau 14 valandų, kad atvykčiau į Briuselį dėl baisios sumaišties oro linijose, bet kuriuo atveju ačiū už jūsų supratimą. Ir šiandien pradedame gana įtemptą dieną nuo balsavimo. Pradėsime nuo balsavimo dėl mūsų pranešimo, kurio Pranešėjas ponas Škrlets, sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika. Ponas Škrlets, ar norėtumėt ką pasakyti? Labai trumpai noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Dėkui. Dėkui. Iš karto tada einame prie balsavimo. Pradedame nuo antrojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Einame prie septintojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Tryliktasis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 14. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 15. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 16. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 17 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 20 už, prieš, susilaiko pritarta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 23 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 27 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 28 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 31. Už, prieš, susilaiko pritarta. 30. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atsiprašau. Pereiname. Atsiprašau, turime eiti prie 32 pakeitimo. Kas už? Tvarkoj, dėl antrosios dalies. Ne, dėl pirmosios dalies. Tvarkoj. Iš pradžių 32. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Antroji dalis, 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Prit, atmestas. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Trečiasis kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 38, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtasis kompromisinis, už, prieš, susilaiko, pritarta. 42, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Penktasis kompromisinis, kas už, jeigu priėmėme 42, tai atkrenta Envi 12. Todėl pereiname prie penktojo kompromisinio. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 47. Už prieš susilaiko Pasitikrinkime dėl 47. Balsuokime elektroniškai, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Einame prie šeštojo kompromisinio, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 51. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Kompromisinis septintasis, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 58. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 59 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 60. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 61. Kas už. Turime žodinį pakeitimą. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Vadinasi, balsuojame dėl 61 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 67. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Devintasis kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 71. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisnis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar sep... 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 11 kompromisnis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 82 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 83 už, prieš, susilaiko pritarta, 84 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 85 už, prieš, susilaiko pritartas, 86 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktasis kompromisinis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 90. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 91. pakeitimas. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 92. už, prieš susilaiko pritarta. 13. kompromisnis už, prieš susilaiko pritarta. 14. kas už, prieš susilaiko pritarta. 103. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 104. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 105. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 15. Kompromisnis už, prieš, susilaiko pritarta. 110. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 111. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 113. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 113 su žodiniu pakeitimu, ar yra prieštaraujančių žodinio pakeitimui? Ne. Tai balsuojame dėl 113 su pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 16 kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 18 kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 124 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 19 kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 127, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 128, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 20 kompromisinis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 131. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. NV6. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. NV7. Už, prieš, susilaiko, pritarta. NV8. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. NV9. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. NV9. Kas už, prieš susilaiko pritarta, NV10 už, prieš susilaiko pritarta, NV13 už, prieš susilaiko pritarta, NV16 už, prieš susilaiko pritarta, NV17 už, prieš susilaiko pritarta, NV18 už, prieš susilaiko pritarta atmestas. NV19, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. NV20, už, prieš, susilaiko, atmestas. NV22, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar galutinis balsavimas, balsuosime elektroniškai, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Ir pranešimas priimtas. Sveikiname pranešėją, pona Škrlets. Turiu pasakyti, kad dar vienas balsas už egzistuoja, tai pranešėjo balsas, jisai savo kortelę šiandien pamiršo, bet viskas tvarkoj, pana Škrlets, visiems atsitinka. Kitas balsavimas mūsų nuomonė dėl miestų vaidmens sąjungos institucinėje sistemoje. Žinote, kad e, AFKO komitetas rengia šią temą pranešimą, o mes e, turime savo nuomonę, kurią rengė ponas Olbricht. Šiandien jo nėra, tai iš karto periname prie balsavimo. Kompromis. Taigi, Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 19 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kas ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė primta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė primta. 32 už, prieš, susilaikė primta. 33 už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė primta. 40 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 41 už, prieš susilaikę atmesta. 42 už, prieš susilaikę atmesta. 43 už, prieš susilaikę atmesta. 44 už, prieš susilaikę atmesta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 48 už, prieš, susilaikę, priimta. 49 už, prieš, susilaikę, atmesta. Ir balsuojame dėl viso, visos nuomonės. Balsuoti baigiame. 30 už, taigi nuomonė priimta. 30 plus 1. Toliau. Mm, patvirtinome nuomonę, o toliau kitas mūsų balsavimas. Tai yra rezoliucijos projekto tvirtinimas Rezoliucija skirta siekiui patenkinti konkrečius kaimo, kalnų ir atokių vietovių poreikius. Prieš balsuojant noriu pasakyti, kad tą rezoliuciją nusprendėme parengti 25 balandžio koordinatoriai pritarė rezoliucijos projektui. Projektas buvo anglų kalba išplatintas reginariams, raštiška procedūra vyko. 42 pakeitimai buvo pateikti iki numatytos datos. Tai dabar kokie kiti žingsniai su tą rezoliucija? Dabar koordinatoriai parengs klausimą į kurį būtų atsakoma žodžiu pagal 128 darbo tvarkos taisyklę ir tas klausimas žodžiu. Mm, aš jį pateiksiu komiteto vardu, tą klausimą žodžiu. Jei politinės frakcijos sutiks įtraukti tą klausimą į darbo tvarkę, tai galbūt net bus plenarinėje sesijoje diskusijos šią temą. Tiesiog norėjau jum priminti, kokia yra procedūra. O kalbant apie mm, šią rezoliuciją, tai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo ją rengiant ir aktyviai dirbant su kompromisiniais pakeitimais. Taigi trečiasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, ar kas būtų prieš tą žodinį pakeitimą, tai jei ne, tai balsuojame dėl trečio pakeitimo už prieš susilaikė primta. Ketvirtas pakeitimas irgi su žodiniu pakeitimu, kas prieš žodinį. Taigi, kas balsuoja už ketvirtą, prieš susilaiko primta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaiko primta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaiko primta. Pirmas kompromisas. Čia noriu žodinį pakeitimą pateikti nes antrasis sakinys kompromise vakar vakare buvo pakeistas ir dabar bus sakoma, kadangi daugelis piliečių už miestų ribų turi turėti galimybę naudotis tom pačiom galimybėm, kaip ir gyventojai miesto teritorijose. Norėčiau pridurti, kad Dabar tai apima ir 10 ir 11 kompromisinius pakeitimus, taigi ne tik E, e konstatuojamąją dalį, bet ir e, G konstatuojamąją dalį. Dėkui. Aš pasikonsultavau su sekretoriatu ir noriu pasakyti, kad šis kompromisas dengia 7, 10, 11, ir 31 pakeitimus. Jis apima tuos visus pakeitimus. Ir jie su G konstatuojamąją dalimi yra susiję. Taigi pirmasis kompromisas dabar e, apima E ir G konstatuojamasias dalim, dalis, kaip kolega tik sakė. Taigi, kas dabar už šį pirmą kompromisą? Kas prieš? susilaikė priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu aštuntasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, priimta. Ne, Škarlic. Taip, priimtas. Dėkoju. Devintas atkrenta. Toliau tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atkrenta. Atkrenta. 14 nereikia pakeitimo. Balsuoti 15 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Kas prie žodinį pakeitimą, kas už 15, kas prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 17 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, atsiprašau, 38 nereikia. Toliau, 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir galiausia Balsuojam dėl viso dokumento, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame ir rezoliucija yra patvirtinta. 31 už. Labai ačiū visiems. Baigiame balsavimą. Baigiame balsavimą. Ir dabar tęsėme toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Skirtas nuomonės pranešimo, pranešimo projektui. Noriu paprašyti kolegų, kurie išeina iš salės padaryti tą netriukšmaujant. Dėkoju. Tai tęsėme kitas mūsų darbo tvarkės punktas - pranešimo projekto svarstymas. Mūsų pranešėjas yra Paskal Arimon o, nuomonės, o pranešimo projektas yra Graikijai skirtos specialios priemonės. Pagal reglamentą 2015 metų 1839. Labai prašau baigti pokalbius, sako pirmininkė. Dėkoju. Tai žodis dabar e, pranešėjui. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Šiandieną e, dirbsime panašiai kaip ir prieš dvi savaitės. Pristatysiu Jums trumpai savo pranešimą. Dabar jau turime ir jo vertimą. Tik pasakysiu, kad tai yra Europos parlamento pranešimas, e, mūsų komiteto pranešimas apie E, Graikijai skirtas specialiasias priemonės pagal reglamentą 2015-1839. Pačioje pradžioje noriu pasakyti, kad nekalbėsime apie priežastis, dėl kurių yra taikomos šios priemonės, kodėl Graikijos padėtis tokia, bet mano pranešime kalbama apie pasiekmes poveikį priemonių pritaikytų ir e, gilinosi įvertinimą tų pasiekmių, ar jos teigiamos, ar neigiamos, ar pasiekti tikslai jomis. Ir paskui e, noriu pasakyti, kad nedarysiu politinių vertinimų dėl, pavyzdžiui, Graikijos padėties ir matote, kad mano pranešime nėra tokių e, minčių. Taigi apie ką tas pranešimas? 2015 metais komisija visiškai teisingai pripažino, kad dėl padėties susidariusios Graikijoje, dėl finansų ir ekonominės krizės Taigi Graikijos tuo metu situacija buvo tokia, kad ji nebegalėjo nei iš sanglaus, nei iš regioninės plėtros fondo finansuoti projektų, nes nebeturėjo kofinansavimui būtinų lėšų, kad galėtų įmokėti savo dalį. Ir komisija tuo metu pasiūlė dvi konkrečias priemonės, kurios galėtų padėti Graikijai. Pirmiausiai, projektams 7-13 e, metų programavimo laikotarpiui e, kofinansavimo dalis e, nebe, nebuvo reikalaujama, kad Graikija įvokėtų kofinansavimo dalį ir 100 procentų buvo finansuojami projektai ir papildomai 1 milijardas eurų atsirado likvidžių lėšų. Tai pirmoji priemonė. Antroji 14-20 metų programavimo laikotarpiui e, buvo numatyta taip pat 1 e, milijardas eurų iš anksto, taigi iš viso maždaug 2 milijardai eurų. Ir kaip pavadinimas sako pranešimo, nagrinėjimos konkrečios specialiosios priemonės ir pagal supaprastintą procedūrą jos buvo patvirtintos dėl to, kad buvo labai aktualu, skubu, e, reikėjo padėti Graikijai gyvendinti projektus kaip galima greičiau. Ir e, tų priemonių, kurių vertė 2 milijardai eurų, e, labai reikėjo greitai. Reglamentas sako, kad 16 metų gruodį Graikija turi pateikti ataskaitas. Dabar jau 18 metai ir mes e, kalbam apie tai būtent šiais metais, o ne pernai. Taip atsitiko todėl, kad Graikija neįvykdė savo įsipareigojimo 16 metų gruodį pateikti e, ataskaitas. E, Ta padarė tik tai pernai gruodį atsiprašau, gegužė ir Strasbūrė parlamentas teikia klausimai, kurie atsakoma žodžiu, bandydamas išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko ir negavome informacijos iki pernai gruodžio mėnesio. Būtent todėl e, taip vėluojame. Tai tiek dėl procedūros. Aš e, savo pranešime vertino situaciją ir e, išvada yra tokia, kad papildomos likvidžios lėšos buvo veiksmingai panaudotos tam, kad būtų baigtos įgyvendinti kai kurios programos. Galite pasižiūrėti į skaičius. E, Graikija buvo sudariusi prioritetinių projektų sąrašą. 181 toks projektas buvo įtrauktas į sąrašą. 181 šimt, projektui buvo numatyta 11,5 milijardo e, eurų 7-13 e, e, metų laikotarpiu ir 55 procentai visų projektų pateko į tą grupę. 106 projektai iki 17 metų buvo įgyventinti, 24 buvo prioritetiniai iš tų prioritetinių projektų buvo perkelti į kitą laikotarpį ir e, kai 21 projektas nebuvo baigtas įgyvendinti ir jeigu kalbėsime apie sėkmingus projektus, jungiamuosius projektus, kurie buvo įgyvendinti, kurie buvo pradėti įgyvendinti iki šeštųjų metų ir baigti 13 metais, galima paminėti visus kelių atnaunimo projektus, kurie buvo įgyvendinti taip pat metro e, Ateinuose, Salonikuose, Janikladi Demokos e, geležinkelio linija buvo nutiesta ir visa tai buvo padaryta uh, konkrečių e, priemonių dėka ir viskas buvo padaryta kaip tik tuo metu. Ir jeigu parlamentas ir taryba nebūtų prieimęs sprendimų, tai tie projektai nebūtų buvę įgyvendinti ir tokiu būdu e, Graikija būtų teoriškai turėjusi finansuoti 100 procentų tuos projektus, bet negalėjo to padaryti ir būtų reikėję gražinti iš anksinį finansavimą e, iš ES ir tai dar būtų daugiau sukėlę problemų finansinių Graikijai. Naujojų e, laikotarpiu vėl apibriešta visai lė projektų ir iš anksto yra e, jau išmokėtos lėšos, ne tik tai numatytos ir projektai yra įgyvendinami. Taip pat galiu pasakyti, kad įsisavinimo koeficientas 7-13 metų laikotarpiui yra 100 procentų. Kitaip tariant, visos numatytos, skirtos lėšos buvo išmokėtos, investuotos į projektus ir tai buvo viena iš sąlygų, kuri buvo įrašyta į reglamentą. Uh, lėšos turi būti skirtos konkrečiai projektams. Antras skaičius, kuris, mano nuomonė, yra pozityvus, e, absorbavimo koeficientas 14-18 metams. 21 procentas. Dabar komisija pateikė duomenys, kad tai yra 23 procentai ir tai viršė S vidurkį. Trečias skaičius, kurį mano nuomonė reikėtų paminėti, yra toks. E, remiantis ankstesnių programavimo laikotarpių ir žiūrint į gyventintus projektus, e, Graikijos e, BNI 2 procentais išaugo ir yra 2 procentais aukštesnis negu būtų, jeigu ES nebūtų suteikusi finansavimo. Ir tai yra labai svarbus rodiklis. Ir manau, kad įsisavinimo koficijantas taip pat bendrųjų nacionalinių pajamų rodikliai e, rodo tam tikrus teigiamus poslinkius. Bet taip pat reikia pasakyti, kad įgyvendinti projektai yra kokybiški, lėšos veiksmingai panaudotos. Labai E, didelis skaičius projektų buvo gyvendinami e, iki galo, e, finansavimas nenutrūko, nebuvo atsisakyta juos baigti gyvendinti ir situacija apskritai pagerėjo, atsirado galimybė sukurti naujų darbo vietų, pagerėjo padėtis apskritai. Ir galima sakyti, kad šios konkrečios priemonės prisidėjo prie E, padėties pagerimo, tačiau išsamių tyrimų nėra, mes tik tai matome sąrašą e, projektų įgyvendintų, kurį pateikė Graikija. Ir mes taip pat e, baigdami galime prieiti prie išvados, kad sprendimas dėl specialių priemonių buvo teisingas. Reglamentas ne tik padėjo Graikijai, tęsti veiklą, bet taip pat lėšos buvo investuotos į projektus, kurie e, kūrė papildomą pridėtinę vertę tiek Graikijai, tiek Europos Sąjungai. Ir taip pat e, buvo išvengta situacijos, kai būtų pražuvę e, didelės sumos pinigų dėl to, kad projektai nebūtų baigti gyvendinti. Taip pat e, Graikija neturėjo gražinti sumokėtų ES lėšų, e, ir, nes tai būtų tik pabloginė situacija. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes žiūrėdami šią specialias priemonės, jas taip ir turėtume e, vertinti kaip specialias priemonės. Tai yra išimtis, netaisyklė. Ir baigdamas galiu pasakyti, kad mes priemėme teisingą sprendimą, dėl to mano išvados pranešime yra tokios. Tai yra labai svarbi tikslinė priemonė ir pasielgėme išmintingai tas specialiasias priemonės patvirtindami. Aš mielai išklausysiu jūsų nuomonių ir, aišku, priimsiu jūsų pakeitimus. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, pons Varculino, pirmiausia. Labai trumpai, tik dvi pastabėlės. Aš pritariu pasiūlymams išdėstytiems pranešime. Visų pirma, e, visai gerai, kad mes išlaisvinome tas lėšas. Ir, panaudo, e, ir e, panaudojame jas e, bendram finansavimui, aš manau, kad teigiamai tai paveikė Graikijos ekonomiką ir taip pat pastumėjo Graikiją tapti valstybę, kuri šiame programavimo laikotarpyje panaudos daugiausia bendrijos lėšų. Antra, e, pranešimas e, suteikia mums truputį platesnį vaizdą, kai kalbame apie bendrąjį finansavimą, kofinansavimą. Kol kas ta diskusija buvo šiek tiek siauroka. Ir jeigu žvelgsime į naująjį program, programavimo laikotarpį, tai Graikijos patirtis pateikia mums pavyzdį e, to, kaip yra svarbus bendrasis finansavimas, didinant e, išlaidų gebėjimus ir kaip svarbu tas finansavimas yra projektų įgyvendinimui. Apie visą tai turime rimtai pamastyti. E, ir čia aš e, raginčiau ir komisiją, ir valstybės narės pateikti daugiau aiškumo, nes jeigu nebus bendro finansavimo, tai mes matome, kad išlaidos labai smarkiai išauga. Tai e, kokias problemas galima būtų išspręsti be bendro finansavimo, tas išlaidas pateik, suteikit e, daug greičiau. Kartais diskusija yra pernelyg ideologizuota, galbūt kiekvieno atveju reiktų žiūrėti į konkretų e, atveją, į e, tai, dėl ko vienas ar kitas pasirinkimas buvo padarytas. Aš manau, kad e, mums būtina žvelgti į ateitį. Dėkui ACR frakcijos vardu. Ponas Klasovski. Dėkuoju. Ponės ir ponai, akivaizdu, kad pritariu anksčiau pasisakiusiems dėl e, to, ką jie sakė apie Graikijos krizę. <clears throat> padėtis Graikijoje reikalavo specialiųjų priemonių ir mes visai teisingai priėmėme e, tą ES reglamentą, visai teisingai sureagavome, nes Graikijai tai buvo labai sunkus momentas, bet taip pat ir regionui ir visai ES. Todėl šia prasme mūsų reakcija buvo e, tokia svarbi, bet turime aišku taip pat pabrėžti, kad e, į tą reakciją reikia žiūrėti kaip į išskirtinę, tai neturi tapti ES taisyklę, kad e, tokias lėšas būtų skiriamas e, būtent taip panašiose situacijose. Tai, tai nereiškia, kaip aš ir sakiau, kad šiuo atveju nete, kažkaip nepagristai tai buvo panaudota. Kas įrodo, kad mes teisingai tas lėšas skiriame, yra tai, kad tos lėšos leido atsigauti Graikijos ekonomikai ir leido pristabdyti tą neigiamą procesą e, Graikijos skolos krizėje. Turiu taip pat pasakyti, kad visiškai pritariu pranešėjui. Vis tik reikia reikia pasmerkti tai, kad pranešime e, kokybinio įvertinimo dėl produktivumo, dėl kitų e, paramos aspektų nėra. Privalome gauti pilną informaciją apie tai, ko, koks buvo mūsų paramos poveikis. Aš manau, kad e, turėsime galimybę gauti informaciją apie tokį kokybinį vertinimą iš e, Graikijos valdžios pusės. Ponas Papadimulis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, mūsų pranešėjo pono Arimon darbas labai teigiamas. E, mano frakcija pozityviai vertina pranešimą ir taip pat ketiname konstruktyvių pakeitimų pateikti. E, pranešimas du dalykus aiškiai rodo. E, Pone Mikhailo, pirmiausiai matome, kad mes tikrai e, pasielgime teisingai ir su jūsų pranešimu taip pat patvirtinome reglamentą ir tas reglamentas buvo patvirtintas didelę balsų persvarą ir dabar matome, kad galiausiai Graikija brenda iš e, krizės ir galima tą pastebėti su tam tikrų pasitenkinimu, nes Europos parlamentas priėmė deramą sprendimą patvirtindamas reglamentą ir Graikijos e, valdžios institucijos galėjo pasiekti rezultatų, kuriuos pristatė ponas Airimų ir taip pat komisija gruodžio pabaigoje. Ir tai iliustruoja e, atliktus darbus, taip pat programavimo pajėgumai, e, bendrų ES lėšų valdymas pagerėjo Ir dar norėčiau vieną dalyką akcentuoti. Ponas Arimon sakė, kad Graikija yra tarp lyderių įsisavinant ES lėšas. Ir tai, kad visos e, frakcijos sutinka su tuo yra labai gerai, bet ne tik tai e, Graikijai, bet ir sanklaudos politikai taip pat e, tikslams ir mūsų komiteto tikslams. Nes tai yra, e, tai nebuvo lėšos, kuris buvo paprasčiausiai išmestos e, per langą, kaip sakė ponas Arimon. E, tikrai ES lėšos prisidėjo prie to, kad nebūtų prarastos lėšos, kad neišvaistytume ES mokesčio mokėtojų lėšų e, sustodami e, gyven, pusiaukelėje įgyvendant projektus. Tai prisidėjo prie produktyvumo, prie konkurencingumo ES ekonomikos, e, prisidėjo kuriant darbo vietas. Ir taip pat BVP pagerėjo rodikliai, investicijų atsirado daugiau. Ir e, rūpičio mėnesį e, Graikijai nebebu, nuo, nuo, tos, nuo to mėnesio nebus taikoma speciali programa ir galima sakyti, kad tai yra sėkmės istorija ir tai gerai ir Europos parlamentui, ir taip pat mano šaliai Graikijai ir E, komisijai, kuri pateikė pasiūlymą dėl reglamento. Tai yra specialiosios e, priemonės, aš sutinku su tuo, tai nėra taisyklė, bet mes turėtume padaryti atitinkamas išvadas dėl lėšų valdymo. Aš nenoriu kalbėti apie ideologiją. E, aš esu Konkrečiai susipažinę su bendro finansavimo klausimais, 2015 metais, pavyzdžiui, buvo labai sudėtinga situacija susidariusi ir buvo kilęs pavojus, kad bus negyvendinti tam tikri projektai ir e, prarasime lėšas. E, tuo metu e, nebuvo gal gerų, gerai dirbama programavimo srityje Ir be specialiųjų priemonių mes nebūtume sugebėję pasiekti dabartinių rezultatų. Ir iš tikrųjų galėjome lėšas panaudoti, tai buvo padaryta atsakingai ir e, dirbo ir regionų, ir nacionalinė, ir ES e, valdžia viešosios institucijos. Ir baigdamas galiu pasakyti, kad taip matome pozityvius rezultatus, kaip sakė ponas Arimon, ir taip pat matome, kad e, tai yra puikaus bendradarbiavimo tarp parlamento komisijos ir Graikijos valstybės pavyzdys. Aš norėčiau taip pat pasiūlyti mums pakviesti atitinkamą atsakingą už šią sritį Graikijos ministrą Liepos mėnesį ir galėtume aptarti visus e, šiuos klausimus su juo, nes tai yra gerosios praktikos pavyzdys ir mums tokių e, pavyzdžių reikia kaip galima daugiau. Vyksta e, dabar labai rimtos diskusijos Ir sakoma, kad nereikia mažinti sanglaudos politikai skiriamų lėšų naujoje daugiametėje programoje. Ir mes galėtume pastelti tokius papildomus argumentus, parodyti, kad nereikia e, nutraukti sanglaudos politikos, kad ji gali būti veiksmingesnė. Dėkui, turėsime galimybę apsvarstyti e, pasiūlymą pakviesti kai kurių valstybių narių ministrus į mūsų posėdžius e, Šį mėnesį anksčiau apie tai jau diskutavome. E, toliau e, šešėliniai pranešėjai, ponos Renkės nėra, jos vardu niekas nenori kalbėti tada, e, ponė Damato. Dėkui, ponė pirmininkė. Mūsų kolegos pranešimas vertina 2015 priimtų specialiųjų priemonių e, pasiekmes. E, tai visų pirma, bendro finansavimo padidinimas e, ir paskui 7 procentų papildomas iš ankstinis finansavimas tam tikroms programoms. Akivaizdu, kad pritariu pranešėjui, kada jisai sako, kad jis norėtų pamatyti tam tikrą vertinimą, kokybinį vertinimą, einant apie tvarumą, apie finansuotų e, projektų socialinį poveikį ir taip toliau. E, iš tikrųjų, e, Graikijos situacija buvo vertinama ir turi būti vertinama kaip unikali situacija, beprecedentinė situacija. Priemonės pareikalavo tam tikrų e, socialinių e, elementų, poveikio elementų e, ir mes iš tikrųjų aiškiai pamatėme, kad tam tikrais atvejais reikia lėšų e, labai greitai. O žiūrėdami į Graikijos situaciją dabar, tai matome, kad e, socialinėje ir ekonominėje platfėje dar labai daug trapumo. E, aš e, raginčiau komisiją, kuri tikriausiai mums daugiau informacijos apie tai pa, pa, pateiks, taip pat raginčiau ir e, kolegas pažvelgti į naujųjų reglamentų rinkinį, užtikrinant, kad mes išsaugotume sanglaudos politiką, kuri yra vienintelė tikrai paskirstomoji politika. E, ir reikia pasakyti, kad šalia, tarkim, poveikio BVP yra ir kiti rodikliai, pavyzdžiui, jaunimo užimtumas. Graikija, Italija, ypač pietų Italija moka labai brangę kainą už ekonominę krizę. E, dėl jų e, parodyto solidarumo ir dosnumo migrantams, skirtingai nuo kitų Europos valstybių. Todėl komisija ir mes čia, svarstydami kitą finansų programą, turėtume kalbėti apie konkrečius žingsnius, o ne vien tik tai žodžiais apie tai kalbėti. E, suteiksiu žodį dabar maniai Spirakį iš komisijos. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti kolegai Arimon už pranešimą. Taip pat noriu pasakyti, kad e, nuėjome ilgą kelią, tačiau matome pozityvius rezultatus. Ir e, dabar šis pranešimas e, tikrai e, padės mums siūsti pozityvų signalą. Tačiau aš norėčiau e, paminėti keletą dalykų, dėl kurių pateiksiu pakeitimus, nes, kaip žinome, detalės ir kelia dažnai daugiausiai problemų. Pirmiausiai sąlygos, kurių kontekste buvo pri, pritaikytos specialiosios priemonės ir e, kuriomis buvo padidinta iki 100 procentų kofinansavimo norma 17-13 e, e, metams. Taigi reikia galvoti apie kontekstą, kada galima taikyti išimtis mes suteikėme pagalbą Graikijai, kad ji galėtų baigti gyventi projektus, tačiau krize dar nesibaigė. Reikia iš tikrųjų seišni, kokia yra tikra padėtis. Uh, e, 67 procentai BVP 17 e, metais e, pagal Eurostatą tiek yra dar valstybės skola, yra nedarbas gana didelis ir e, mes turime nepamiršti tų dalykų, kai galvosime apie išimčių taikymą ateityje. Taip pat E, kokybiniai rezultatai labai svarbus, tai yra dalykas. Ir taip pat turime e, reikalauti, kad Graikija pateiktų tikslesnių duomenų. Reikia e, daugiau kalbėti ir daugiau informacijos e, prašyti apie tai, apie tai kokie pasiekti rezultatai pritaikant specialias priemonės. E, taisyklės ar reikalavimai yra vienodi visi, visoms valstybėms narėms ir iš Graikijos šiaip nereikėtų reikalauti daugiau, kad jį padarytų negu kitos Ir noriu e, taip pat paminėti e, specialios darbo grupės Graikijai išvadas. Buvo pasakyta, kad reikia siekti desnio veiksmingumo, norint geresnių rezultatų, bet aš e, noriu pasakyti, kad 2015 metais spalio mėnesį buvo priimti tam tikri sprendimai. Mes visi tuo metu e, reikalavome, prašėme, kad būtų e, patvirtintas reglamentas, bet dabar reikia labai atsargiai žiūrėti į tai, kaip mes visuomeniai pateiksime rezultatus. Reikia, kad nebūtų kuriami stereotipai Dėl esmės ir dėl formos turėtume akcentuoti tai, kad Graikijos gyventojai e, padarė labai daug ir kad tos lėšos skirtos nebuvo kažkokia kompensacija už tam tikrus dalykus. Με τη συνοδεία ειδική ομάδα εργασία για τη στήριξη των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, πιο συστηματοποιημένο. Ir reikia Reikia prisiminti, kad tos lėšos buvo skirtos 2015 metais. Buvo priimti sprendimai. Man. Ir buvo panaudoti visi įmanomi mechanizmai. Reikia taip pat nepamiršti, kad MVI ir darbuotojai taip pat labai nukentėjo tuo metu kalbama apie tai, kad gyventi projektai, kad nutiesti keliai, bet aš norėčiau pasakyti, kad Kavalos, pavyzdžiui, regione šiaurėje matome, kad vyksta didelės manifestacijos. Nes e, atsirado 23 mokėjimo punktai magistralėje. Ir žmonės turi mokėti vis daugiau už naudojimąsi keliais ir, aišku, gyventojai skundžiasi tuo. O e, žmonės, jeigu nenori mokėti kelio mokesčio, turi kirsti e, tą kavalą miestą ir tada e, kyla taršos pavojus, triukšmo pavojus tame mieste. Ir matome, kad e, e, darbuotojai dabar nebegali naudotis tuo keliu, kadangi jis per e, brangus ir jie turi ieškoti kitų maršrutų. Toks yra vienas kokybinis vertinimas situacijos. Matote, ką reiškia tie dideli projektai pastarysiais metais įgyvendinti dėl absorpcijos įsisavinimo. Mm, tai yra gerai, kalbam apie tai, kad e, e, buvo įgyventinami 63 procentai e, skirta pagalbai o 27 procentai e, siekiant pagerinti prieigą prie rinkos, bet e, visa tai bus naudinga didžiosioms įmonėms. Bet ES lėšos tai yra e, darbuotojų pinigai, tai yra jų turtas o monopolijos e, neturėtų pasiglemšti viso to gėrio ar gerovės. Atrodo, daugiau norinčių iš mūsų komiteto narių e, pasakyti niekas nenorėtų, tai suteiksiu dabar komisijos atstovai žodį. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbiamasis pranešėjau, gerbėmieji komiteto nariai, ačiū, kad pakvietėte mane į pasikeitimą nuomonėmis šiuo klausimu. Žvilgdami atgalios e, į 2015 metų antros pusės situaciją, kai Graikijos e, valstybei ir Graikijos bankams iškilo didžiulės likvidumo problemos, būtent e, komisija kurie atsakinga už struktūrinių fondų įgyvenimą, susidūrime su rimta rizika, kad e, jų e, tų projektų įgyvendinimas sustos. Tai būtų turėję taip pat ir e, neigiamą poveikį jau įsivyravusiai krizei. Taigi mes ieškojame tokio atsakymo, tokios reakcijos, kuri būtų paprasta, kuri būtų ženkli ir leistų mobilizuoti rimtas lėšas ir kad galima būtų veikti nedelsiant. Ir būtent e, tokias priemonės e, mokėjimų reglamentą keičiant e, ir buvo pasiūlytos bendro finansavimo panaikinimas, finansuojant 100 procentų buvo pasiūlyta ir taip pat kitos priemonės 7 procentų iš ankstinis avansinis finansavimas 7-14 metų programavimo laikotarpio projektams. Buvo numatyta ir tam tikri saugikliai. Konkrečiai Graikija turėjo visas tas lėšas nuskirti, paskirti per labai gerai apsaugotą specialią sąskaitą, kad tie pinigai nueitų būtent projektų įgyvendintojams. Ir tai leido 2007-2013 metų e, laikotarpiu vienu mostu išmokėti beveik 1 e, milijardą eurų ir užtikrinti, kad galės e, būti naujam laikotarpį labai greitai pradėti nauji projektai. Dabar žvelgdami į įvertinimą, kuris remiasi Graikijos valstybės ataskaita ir galutinėmis įgyvenimo ataskaitomis, e, kurias gavome iš Graikijos. Tai galime daryti išvadą, kad abiem atvejais tos priemonės buvo sėkmingos. 7-13 metų programoms tai reiškia, kad atsirado jau 15 metais grinųjų gana stipri injekcija ir paskui 15 metais 16 e, dar vienas milijardas eurų. Ir tokiu būdu Graikija tapo pirmąją valstybę nare, kuri pasiekė 100 procentų lėšų įsisavinimą 7-13 metų programavimo laikotarpyje. Tuo tarpu, kai ES vidurkis buvo 96 procentai. ES lėšos Graikijai buvo daug greičiau išmokėtos lyginant su kitomis valstybėmis narėmis. Dabar sąskaitų uždarimo procesas, kaip jau buvo paminėta, vyksta labai sklandžiai ir pagal dabartinius turimus duomenis galime saugiai teikti, kad tai neprives prie e, kokių nors lėšų praradimo Graikijos atveju nebaigtų projektų skaičius drastiškai sumažėjo. Pavyzdžiui, palyginkime su laikotarpiu nuo 2000 iki 2006 metų, kur buvo 900 neužbaigtų projektų pasilikę. Šiuo metu 7-13 metų laikotarpiui suskaičiavome tik tai 79 projektus, kurie lieka dar neužbaigti ir kurie bus užbaigti panaudojant nacionalinės lėšas. Be tų specialiųjų priemonių, e, ta, ta nebaigtų projektų skaičius be jokios abejonės būtų buvęs žymiai, žymiai didesnis ir Graikijai būtų iškilę e, didelės problemos e, užsitikrinant lėšas tiems projektams užbaigti. Graikija taip pat sugebėjo užbaigti labai svarbius projektus ir ponas Arimont e, paminėjo keletą, kurie geriausiai žinomi. Tai e, koncesijos dėl automobilių kelių. E, tos padėties e, vidutiniam laikotarpyje galima buvo tada pratesti, pradėtus darbus ir visi penki projektai buvo sėkmingai užbaigti ir įgyventinti. Na, o dėka 7 procentų avansinio finansavimo 7-14 metams Graikijos e, įsisavinimo norma pasiekė 25 procentus, tuo tarpu, kai ES vidurkis yra 14 procentų. Jeigu ir atmestume tuos 7 procentus e, avanso, Graikija vis tik e, lyderiauja, lyginant su Europos vidurkiu. Taip pat e, reikia pastebėti, kad Graikija buvo įpareigota pateisinti tuos 7 procentus iš ankstinio finansavimo, pateikdami tuos laikinuosius prašymus suteikti lėšas. Tai reiškia, kad, kaip dabar matome, Graikija vėl sugrįžo į teisingą kelią įgyvendinant struktūrinės lėšas ir yra viena iš lyderių šią prasme. Ponės ir ponai, aš taip pat turėčiau matyti pasakyti keletą žodžių, reaguodamas į e, parlamento narių iškeltą klausimą dėl konkurencingumo. E, padėtis tokia, kad mes neturime prievalės e, vertinti bendro priemonių poveikio ilgesnėje perspektyvoje. Mes vertiname tame kontekste, e, kad ar buvo priemonės tame kontekste sėkmingos ar ne. Ir mes čia tada atsakome taip. O kalbant apie konkurencingumo vertinimą, tai jau kalbame apie ilgalaikę perspektyvą ir čia mes jau turime atsižvelgti į struktūrinės reformas, kurios dabar vykdomas Graikijoje ir kurios e, be jokios abejonės e, turės būti giliau paanalizuotas. Tačiau e, atsižvelgiant į dabar turimą e, informaciją iš Pasaulio banko, iš Pasaulio ekonomikos forumo duomenų matome, kad Graikija jau e, pakilėjo savo padėtį pasaulinė e, konkurencingumo prasme. Tai labai teigiama išvada ir e, galiu Jūs patikinti, kad e, struktūrinių fondų indėlis E, į e, Graikijos ekonomikos bendrą atsigavimą yra nuolat vertinamas taip pat ir memorandumo kontekste. Pabaigoj noriu labai e, padėkoti ponui Arimon už jo puikų pranešimą, už atvirą pasikeitimą nuomonėmis su mūsų kolegomis ir taip pat su ponios Krecų kabineto nariais. Ačiū. Dėkoju komisijos atstovui. Dabar mūsų pranešėjas užbaigs šias diskusijas. Nelabai ką, bet turėčiau pridurti, jau praktiškai viskas buvo pasakyta ir e, tikiuosi mes toliau taip pat efektyviai bendradarbiausim su šešėliniais pranešėjais ir su visais, kas prie to prisideda ir pranešimas bus dar geresnis. Labai nedaug laiko turime pakeitimams pateikti. Ir norėčiau dar padėkoti komisijai už tą puikų bendradarbiavimą. Taigi manau, kad iš tiesų turėsim pranešimą kuris parodys, kad regioninė politika net ir sunkiais laikais yra tinkama priemonė padėti valstybėms ir tų specifinių priemonių taikymas e, ir jų nauda po to e, gali būti naudojama net ir e, PR reklamos tikslais. Parodyti iš tiesų, kokia veiksminga gali būti tokia politika. Pirmininkė, dėkui. 17 gegužės 6 val. vakaro yra paskutinis laikas pakeitimams pateikti, tai iš tiesų laiko nėra daug, bet kadangi reakcija į šį pranešimą yra labai pozityvi, tai aš manau, kad ir tų pakeitimų nebus labai daug. Taigi 17 gegužės 6 val. vakaro yra paskutinis laikas pakeitimams pateikti ir birželį per savo posėdį tada galėsime balsuoti dėl šio pranešimo ir pasiūsti tą tokį pozityvų signalą. Labai dėkoju už diskusiją ir keliaujame toliau. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra skirtas pristatymui, pristatyti tyrimą, kuris vadinasi naujosios technologijos ir regioninė politika, rengiant kitas anglaudos politikos paramą. Tai yra STOA tarnybos tyrimas. Ši tarnyba yra parlamento mokslo ir technologijų galimybių vertinimo tarnyba. Ir ši tarnyba surengė seminarą ir to seminaro rezultatas buvo pranešimas, kuris 8 vasario buvo pristatytas, o dabar mes turime galimybę irgi išgirsti tą pranešimą, jisai svarbus mums, mūsų darbe. Ir aš norėčiau pakviesti profesorių Janą Anerstetą, kad jis pristatytų šį pranešimą. Taigi sveikiname Jūs regi komitete ir žodis Jums. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Aš turiu 15 minučių, kad įtikinčiau jūs, kad verta iš tiesų paskaityti tą 69 puslapių pranešimą. Rezume yra iš keturių puslapių ir mm, yra dešimt svarbiausių punktų. E, toje rezume. Jūs sakėte, kad vyko seminaras tam skirtas praėjusiu metu rūdienį ir labai svarbu pasižiūrėti, kokias galimybės, kokias opcijas turime regionės politikos rytyje, naudojant naujasias technologijas. Aš vakar irgi buvau jūsų komiteto posėdėje Tai turime to seminaro rezultatus ir turime mm, tyrimo rezultatus, informacinės technologijos ir skaitmeninė infrastruktūra labai svarbu toliau stiprinant ir gilinant sanglaudos politiką Europos Sąjungoje. Ir čia turime kalbėti apie tą technologijų atsispindėjimą našume, efektyvume. Ir visi tie dalykai yra susiję su jūsų svarstomais įvairiais pranešimais. Visa tai yra susiję ir su būsima daugiametė ES finansavimo programa. E, per seminarą e, dalyvavo ir pranešimus teikė komisija, valstybės narės ir tada politikos vertinimo mm, pranešimas buvo man pateiktas. Taigi yra pranešimo projektas, kaip jau minėjau, 69 puslapiai ir galite komentuoti jį ir per ateinančias keletą savaičių mm, galite siūsti man komentarus dėl to, ką aš šiandien pasakysiu ir dėl to, kas yra tame pranešime. Tai turime suprasti, kad skiriasi Europos regionų specifika ir įvairovė ir kai kurie regionai atsilieka ir nesivysto taip sparčiai, kaip norėtųsi. Taigi vienas iš punktų šiame pranešime yra tai, kad kiekvienas regionas yra išskirtinis ir aišku, kad nėra kažkokios bendros taisyklės ar bendro sprendimo tinkamo visiems regionam. Taigi turime kalbėti apie lankstumą. Ir šis pranešimas būtent ir pabrėžia lankstumo svarbą, sparčių procedūrų e, svarbą, kad regionai galėtų efektyviai panaudoti tas lėšas, kurias gauna iš ES biudžeto. O kalbant apie technologijos naudą, tai svarbiausia būtų uh, jos įtaka efektyvumo didinimui ir augimui, kuris paremtas inovacijomis. Prieš 60-70 metų e, Vokietijos, Junktinės karalystės specialistai pirmosius kompiuterius sukūrė ir prasidėjo tas skaitmeninis laikotarpis, bet mes neišnaudojom maksimaliai tų galimybių, kurias turėjom, nes maksimaliai tą galėjo padaryti Amerika ir Kinija. Kalbant apie mokslinius ir techninius išradimus, mes turime iš tiesų nuostabų potencialą, bet ne visuomet sugebame tuos išradimus paversti realybę. Tai kur ta Europos pridėtinė vertė? Ar e, galėtume mm, sugebėti geriau savo mokslinius techninius pajėgumus perkelti į ekonomiką, taip pat ir įvairių regionų ekonomiką. Tai čia labai svarbus dalykas, tas technologijų perkelimas į realų gyvenimą. Toliau inovacijos ir jų kokybė. Toliau išmanioji specializacija. Turime orientuotis ne į išteklius, o į poveikį išmaniosios specializacijos. daugelis regionų naujai permasto, kaip galėtų bendradarbiauti su verslu. Aš nesakau, kad kiekvienas regionas turi siūsti žmogų į menulį, bet kiekvienas regionas turi mm, siekti, mm, turėti savo vystimosi tikslų, kai kalbame apie išmanėją specializaciją. Ir čia, kalbant apie biudžetą ir finansavimą, turime e, pasižiūrėti, kaip regioninę valdžią, regioninės įstaigas įtraukti aktyviau į visą šį procesą. Toliau. E, pakalbėti noriu dar apie vieną svarbų dalyką. Tai yra dinamiškumas. Ir daug aktyvesnis dalyvavimas, kuriant ir įgyvendinant politiką. E, turime nusistatyti, pažiūrėjau, regionas turėtų nusistatyti savo ambiciją, savo misiją, savo tikslą ir tada aiškiai žinant, ko nori, daug lengviau yra sutelkti ir privatų, ir valstybinį sektorių tų nusistatytų tikslų siekimui. Ir apie tos dalykus irgi kalbama šiame pranešime ir tada mes galime naujai formuoti rinką. Jeigu paimkime, pavyzdžiui, medicinos prietaisus, tai matome, kad čia naudojantis naujausiamis technologijomis, ne tik skaitmeninėmis, bet ir kitomis, puikiai bendradarbiauja valstybinis ir privatus sektoriai ir kaip ir kuriama naujo pobūdžio e, rinka. Daugelis regionų nėra susiję su, nėra prisijungę prie tų globalių vertės grandinių, net euro, prie europinės vertės grandinių jie nėra prisijungę. Bet čia pasižiūrėkime Vokietijos automobilių pramonės revoliuciją, kuri paskatino labai spartų ekonomikos augimą, ne tik automobilių, bet ir kitose sektoriuose. Taigi turim žiūrėti į viską iš perspektyvos. ekonomikos skaitmeninė platforma yra labai svarbus aspektas. Pasižiūrėkime, kaip pasikeitė situacija per praėjusius dešimt metų, kaip technologija e, vis daugiau, vis plačiau yra regioninio ir kitokio vystimosi pagrindas. Bet vėlgi neužmirškime, kad amerikiečiai irgi mus lenkia. Danijoje tas ir, ir jie net veikia Europoje. Tas yra pastebima Danijoje ir kitose valstybėse narėse. Tai jei mes nepasinaudosim tinkamai savo technologinėmis ir rinkos žiniomis, tai pralošime šioje mm, kovoje. Mes tik pradedame daryti, ką amerikiečiai jau pakankamai seniai daro. Ir galiausia, turime pasižiūrėti, kokia yra inovacijų aplinka. Tai tikiuosi, kad tie visi eh, esminiai dalykai, mm, tos rekomendacijos patrauks jūsų dėmesį. Dabar skaitmeninės platformos ekonomika. Labai svarbu čia pamatyti, kokios yra galimybės rinkodaros ryšių su pagrindiniais klientais, net labai siaurose rinkose, net labai siauri rinkos segmentai, jei jie pakankamai išvystyti, e, gali leisti e, net ir tam siauram nišiniam gamintojui pasiekti tokią produkciją ar paslaugomis suinteresuotus asmenys visame pasaulyje. Skaitmeninimas turime mm, mm, tokius skaitmeninius centrus, mm, kurie yra mūsų sėkmės istorijos ir jie galėtų glaudžiau bendradarbiauti su privačiu sektoriumi toliau. Moksliniai parkai ir kitos tarpinės organizacijos, kurios skatina inovacijas. Ir čia neužmirškime, kad uh, yra labai daug galimybių, koks regionas bebūtų, ar mažas, ar didelis, ar techniškai pažangus, ar ne. Nes daugelis valstybių narių yra puikiai suorganizavę šią sistemą ir vyksta bendradarbiavimas su, su verslu, su mm, rizikos kapitalo fondais, su mm, universitetais ir į tą turim žiūrėti rimtai. O mano šiandien pagrindinis E, signalas būtų tas dinamiškumas. Pagrindinė žinia, kuriuo, kurią šiandien noriu pabrėžti, tai yra tas dinamiškumas. Turim uh, e, ta, tas įvairias um, politikos sritis įgyvendinti per sparčias procedūras. kad neliktų spragų, e, kad, kad tas biudžetas, kuris yra skirtas, galėtų greitai tapti realiais, galėtų greitai pavirsti į realius rezultatus. Ir tie rezultatai būtų naudingi ir viešajam sektoriui. Ir tam reikalinga aktyvi politika, aktyv, aktyvus metodai, ne, nesėdėti ir laukti, bet skatinti augimą, skatinti inovacijas. Ir tai labai svarbu sanglaudos politikos rytyje, kad jinai irgi vystytųsi naujajame finansavimo laikotarpyje Tai yra, kad sparčiai galėtume judėti į priekį, kad galėtume sėkmingai sparčiai investuoti. Ir aišku, visa, tas, visa tai turi vykti mm, testinai. Ir reikia, kad nuolat būtų sekama, kokia yra kiekvieno iš regiono ekonominė situacija, kad regionai būtų skatinami e, būti aktyvesniais nelaukti sudėjus rankų, bet nuolat pergalvoti tą išmanėją, mm, išmaniosios specializacijos strategiją, kad tai būtų nuolat besivystantis ir kintantis procesas. Turime turėti tokias lankščias gairias ir tai jau būtų rekomendacija komisijai ir apskritai ES e, pagalvoti apie tas visas įmanomas lankstumo galimybės. Ir pagalvok apie tai, kokios politikos reikia kiekvienam iš regionų. Ir aišku, labai svarbu, kad būtų nuoseklus ir logiški veiksmai numatyti siekiant tų tikslų. Aš ne vienerius metus esu dirbęs Kinijoje ir mačiau, kaip jie viską greitai daro. Kaip sparčiai pas juos tie procesai vyksta. Mes turim uh, puikų potencialą moksliniuose tyr tyrimuose, bet inovacijose atsiliekam ir dar labiau atsiliekam, kai visą tą reikia paversti realybę. Dar keletą žodžių apie išmanėją specializaciją. Manau, kad tai yra puikus išradimas, tai yra europietiškas išradimas tai nėra tik akademinis dalykas, versle irgi mm, jis yra naudojamas, bet turime dar vienu laipteliu palipėti tolyn, aukštyn, ne tik veikti taip, kaip jau veikiame, bet pergalvoti e, tą išmanę specializaciją, kokia jinai turėtų būti. Ir čia turėtume uh, visą dėmesį skirti poveikiui. Kokį poveikį? Siekti, kad ta išmanioji specializacija iš, tikrų, iš tiesų turėtų poveikį. Nes kai kalbame apie tą išmanę specializaciją kaip eksantę procesą, tai turime iškart žinoti, kokiu rezultatu norime kiekvienam regione atsižvelgiant į jo situaciją, į tai, kokie sektoriai yra išsivystę šiame regione, Ir čia jau viešasis sektorius ir, e, ir, ir verslas turi bendradarbiauti. ir ta išmanioji specializacija turi būti stiprinama, tobulinama. Ir aišku, reikia, kad tie veiksmai atspindėtų, veiksmai, kuriuos vykdysime, atspindėtų įmonių poreikį. Ir čia labai svarbu, kad dalyvautų e, vietos ir regioninės valdžios institucijos ir kad vyktų glaudus bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi. Ne visuomet praktiškai, teoriškai viskas skamba gražiai, bet ne visuomet praktiškai pavyksta tą įgyvendinti. Tai todėl reikia aktyviau įtraukti regioninę valdžią, padėti jiem kelti jų e, profesinę kvalifikaciją, profesinius gebėjimus, e, kad būtų galima galvoti, koks e, turėtų būti vidutinio laikotarpio ir ilgos trukmės regiono vystimasis, taip pat pasienio regionų bendradarbiavimą skatinant, apie tai vakar buvo svarstoma. Taigi atverti akis e, į tas Europos vertės grandinės, jungiančias taip pat ir pasienio regionus ir jungiančias e, ne tik pasienio regionus, bet ir, ir, ir valstybės narės ir, ir net skatinant bendradarbiavimą su trečiomis, trečiosiomis šalimis. Ir dar vieną dalyką norėčiau pabrėžti. Norėčiau dar pakalbėti apie tai, kad reikia daugiau į misiją fokusuotų investicijų. Pažiūrėkime į Švediją. Mes turime galvoti apie regioninius partnerius, nacionalinius partnerius, e, europinius, žiūrėti kaip socialinės problemos sprendžiamos, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos sektoriuje, e, miestų tvarumo srityje, kaip įgyvendinamos, dėgiamos švariosios technologijos ir panašiai. Dirbant su privačiu sektoriumi pacientų, piliečių organizacijomis galime sukurti uh, inovacijų sistemą, kuri būtų aktyvesnė, geriau apgalvota, strategiškesnė ir e, aktualesnė visuomeniai. Taigi investicijos orientuotos į misiją, į tikslą yra e, žingsnis į priekį, galvant apie tai, kokios mes visuomenės norime per atinančius metus ir galvant apie tai, kaip inovacijos technologijos gali padėti mums. Tai būtų didžiulis žingsnis į priekį. Aš manau, kad eur žiūrint iš ES pozicijų, galime galvoti apie Europos pridėtinę vertę. Reikia, pas, galima pasitelkti Švedijos, Danijos, Prancūzijos pavyzdžius. Galiu paminėti daugybę pavyzdžių apie mm, investicijas orientuotas į misiją, į tikslus e, kurios iš tikrųjų labai mm, leido sukurti svarių rezultatų. Ir mes tikrai turime galvoti, kaip išmaniosios specializacijos darbo tvarkę e, įgyvendinti ateityje. Reikia uh, pasitelkti viešai sektorių, uh, pavyzdžiui, formuojant uh, rinką. Kinijoje, JAV matome, kad veikia vyriausybės kur kas aktyviau, ypač Kinijoje. Uh, formuojant socialinę, e, ekonominę darbo tvarkę. Tai daroma labai sumaniai. Ir manau, kad demokratinė pasaulio dalis turėtų tą daryti ypač geriau, nes mes turime pajėgumų gal daugiau negu kinai. Dar noriu vieną dalyką svarbu pasakyti. Kai galvojame apie regionę sanglaudos politiką, mes e, dažnai galvojame apie regioną. Mes turėtume galvoti apie regioną kaip Europos dalį ar globalios ekonomikos dalį. Ir e, aš sakau, išorė į vidų tokį principą turėtume pritaikyti. E, regionai turėtų turėti strategiją orientuotą į misiją ir tada bus lengva rasti partnerius išorėje mes turėtume e, sistemiškiau e, tą daryti, nes yra jau tam tikrų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Slovakijos pavyzdys yra geras. E, visas sektorius vienas tapo lyderiu dėl to, kad buvo užtikrinta jungtis su kitais regionais, kur kas geresnė. Tai yra vos kelia keletas e, klausimų, kurie paminėti mūsų ataskaitoje. Ji 69 puslapių, e, galite pasiskaityti, aš jums norėjau tik paprasčiausiai sukelti apetitą, paskatinti, pasigilinti į tą tyrimą. Ir aš manau, kad jūsų darbas yra labai svarbus jūsų komiteto. E, ir ir jūs ir jūsų darbuotojai galėtų labiau įsitraukti tam, kad būtų galima siekti gyvendinti pokyčius prieš patvirtinant naują daugiametę finansavimo programą. Dėkoju. Dėkoju Jums už Jūsų tokį įdomų pasisakymą dabar. E, suteiksiu žodį ponui Valkaris Elsiso, kuris yra parlamento vicepirmininkas atsakingas už šią sritį. Dėkoju. Dėkoju, gerbiamą pirmininkę iš tiesų matome tyrimą, kuris užsima labai svarbių dalykų, tai yra informacijos komunikavimo technologijų plėtra. Mano nuomonė, tai yra nepaprastai svarbus dalykas ES konkurencingumui. E, iš tikrųjų, sanglaudos fondai naudoja tam tikras priemonės tam, kad būtų galima plėtoti infrastruktūrą e, Pavyzdžiui, taip pat ir technologiniai moksliniai parkai yra kuriami. Tyrimas akcentuoja sąglaudos politiką, kuri, e, kur, ir kalba apie tai, kaip informacijos technolo, e, komunikacijos technologijos leido plėtotis regionams, e, pritaikant deramai technologijas, kuriant specializuotus parkus E, sutelkiant investicijas privačias e, viešasis, taip pat apie tai, kaip galima panaudoti e, technologijas plėtojant rinkas. Pasiūlyta visa eilė šaltinių tyrime ir teikiam taip pat vertinama regionų komiteto, Europos komisijos, ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonės Europos penkių regionų, mokslinių parkų idėjos, analizuojami įvairius dokumentai kaip kad yra, pavyzdžiui, galima paminėti tarptų dokumentų septintąją Europos komisijos ataskaitą. Aš manau, kad atlikta gera, logiška dabartinės padės analizė, atspindima politinė realybė, sanglaudos realybė, taip pat minima specializacija išmanioji ir minimos problemos, kurios neleidžia panaudoti viso regionų potencialo. Ir kalbam apie tai, kad reikia tam tikrų priemonių, kad būtų padėtis pagerinta būtų. Aš manau, kad šis tyrimas yra labai naudinga priemonė, e, galvojant apie tai, kaip dirbti veiksmingiau ateityje, taip pat e, tai gali būti mūsų ateities politinių priemonių pagrindas šioje srityje, ypač galvojant apie naują daugiametę finansinę programą toks tyrimas, pavyzdžiui, mums leistų pateisinti tai, kad reikia skatinti inovacijas, kurti daugiau mokslinių technologinių parkų regionuose ir tokiu būdu siekti konkurencingesnės ekonomikos ES nes išteklių mes turėsime tikrai mažiau. Aš norėčiau padėkoti profesorė Amested už atliktą darbą ir taip pat už tai, kad pristatė mums šį tyrimą. Dėkoju. Dabar ponia Kareilį. Dėkoju. Gerbiama pirmininkė. Manau, kad pasisakymas, pranešimas bus, buvo nepaprastai įdomus ir aš tikrai perskaitysiu tuos visus 69 puslapius. Bet dėl išvadų, dėl sanglaudos politikos man susidaro e, įspūdis, kad išriškinamas vidinis konfliktas. Jūs keletą kartų sakėte, kad reikia mums daugiau lankstumo, reikia e, sparčių procedūrų. E, Ir šiaip jau mes to kaip ir nedarome. Gegužės pabaigoje bus pateikti pasiūlymai 21-28 metams. Kitaip tariant, mes kalbėsime apie teisinę sistemą, kuri nubrėž ateities gairias. Taigi mes negalime būti lankstus e, ir tuo pačiu metu reaguoti kitus dalykus, kai veikiame pagal septyniarių metų planą su tam tikrais algoritmais, tikslais ir kaip suderinti tuos du dalykus - lankstumą ir tą e, ilgą perspektyvą. Galbūt jūs galėtumėte pateikti tam tikrų e, savo minčių. Kitas dalykas e, - politika kon, orientuota į e, poveikį, rezultatus. Mes jau senokai apie tai kalbame. E, norime e, pereiti nuo finansavimo prie veiksmingumo, prie e, tikslinių rezultatų ir panašiai. Bet jeigu kalbėsime atvirai, tai reikia pripažinti, kad e, neaišku, kaip visą tai gyvendi, kaip surašyti reglamento nuostatas, kaip e, kokias išvadas e, pateikti. Jūs trumpai minėjote iš ankstinės sąlygas, eksante sąlygas. Komisija e, taiko tokias sąlygas e, iš maniai specializacijai. Ar reikia, pavyzdžiui, partnerystės susitarimo su valstybe e, nare ateinantiems metams, taip pat reikia galvoti, kaip regionuose bus įgyvendinamos priemonės, reikia strategijos reikia galvoti, kaip lankščiai veikti, kaip rasti atsakymus į klausimus, kurie gali iškilti per tenčius septynerius metus. Bet aš kol visą tai surašysiu ir gražinsiu komisijai, ir kol komisija viską išnagrinės, mes prarasime dar dviejus metus. Ir tai, ką aš sugalvojau pradžioje, kaip kažkokia protinga, inovatoriška mintį gali jau būti pasenusi tada, kai bus primami sprendimai. Uh, Ir e, buvo minėtas ją pavyzdys ir mes e, patys galbūt turėtume e, susipažinti su jų patirtimi. Labai lankstus teisės aktai veikia JAV. Ir E, šiaip regionams neteikiama konkreti parama, viskas e, yra pagrįsta privačia iniciatyva, yra e, idėjos visai kitokios. Aš suprantu, kad galima greičiau sureaguoti, bet nežinau, ar ilgalaikėje perspektyvoje viskas bus gerai. Kinija Kinija neturi demokratiškai išrinkto parlamento, kuris gali priimti sprendimus. Kinija dirba savaip. Ir aš nenorėčiau sekti tomis pačiomis vertybėmis kaip ir Kinija, bet e, yra lankstumo, spartumo pavyzdys ir sėkmės pavyzdys. Aišku, tai nėra tas receptas, kuriuo mes norėtume vadovautis Europos Sąjungoje. Jeigu aš kalbėsiu apie tai, kaip įsivaizduoju demokratinė visuomenė viską atrodant, galvodama apie jūsų e, pasiūlytas idėjas, mokslinės idėjas, nežinau, kaip viską būtų galima gyvendinti, kaip e, užtikrinti sąveiką, galbūt jūs turėsite keletą atsakymų mums. Dėkoju, gal kas nors ir e, sugebės atsakyti jūsų klausimus. Pone Maletič, dėkui pirmininkė. Dėkoju profesoriui už e, pasisakymą, už puikų tyrimą. Manau, kad mes turėtume iš tiesų iš naujo pasižiūrėti į tai, kaip turėtume žiūrėti į sanglaudos politiką tam, kad užtikrintume geresnius rezultatus vietoje. Mano klausimas yra apie išmanėją specializaciją dabar dabartinėje perspektyvoje. Tai e, pirmajam teminiam prioritetui buvo iš ankstinės sąlyga ir aš nežinau, ar mes sėkmingai veikiame įgyvendindami. E, išmaniosios specializacijos strategiją. Žinau, kad daug regionų E, bando veikti, bet ar tikrai atsispindi poreikiai regionų rengiant strategijas. Mes nežinome, kaip yra iš tikrųjų ir norėtume įdėkti naują savoką, naują principą. Aš nenoriu pasakyti, kad tai bus sudėtingesnis dalykas, bet tai bus tarsi atnaujintas, sustiprintas požiūris, kuris e, leis mums pasiekti geresnių rezultatų. Jūs kalbėjote apie poveikį, ne rezultatą, apie misiją, orientavimąsi į misiją. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kaip pastelti išorės išteklius saviems tikslams, bet nepamirškime, kad egzistuoja labai daug skirtumų įvairovės ES tarp regionų. Ir Gal paklausiu jūsų, kaip, ką mes turėtume daryti, kad pasirengtume tam naujam požiūriui sanglaudos politikoje ir kad 21 metais jau galėtume įgyvendinti tą naują požiūrį. Nenorėčiau, kad būtų taip, jog atsiras naujos eksantės sąlygos ir e, mes negalėsime jų praktiškai įgyvendinti. Tokiu būdu vėl nepasieksime norimų rezultatų. Dėkoju. Pone Breso. Dėkuoju, gerbimo pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti profesoriui už jo tokį įdomų pasisakymą. Norėčiau kai ką pasiaiškinti apie skaitmenės platformas regionų lygmenių. Ypač galvojant apie funkcijas, kurios jūsų nuomonė yra būtinos toms regioniams platformoms. Tai labai įdomu tiems, kurie gilinasi į sanglaudos regionų problemas. Kaip, pavyzdžiui, parengti išsame strategiją, skaitme, e, skaitmenę strategiją, kaip sustiprinti regionus tokiu būdu. Ponas Howard. Dėkuoju, pirmininkė. E, įdomus teorinis darbas. Aš greitai perverčiau tuos 69 puslapius, daug įdomių dalykų, dėl kurių toliau galima būtų diskutuoti ir mąstyti, bet e, iš pirmo žvilgsnio e, man kelia šiokių tokių abejonių. E, dėl šito darbo kaip gairių konkrečiam įgyvendinime. E, teko man praktiškai dirbti investavimo, technologijų pramonės rytyje ir aš šimtų procentų nesu įsitikinęs, kad paprasčiausiai galite priimti sprendimą. Imsime, va taip ir padarysime e, kaip regioninės politikos instrumentą. Mes paimsim taip ir įgyvendinsim, paimsim technologiją kaip e, naujovių variklį. Reikia tam tikrų kriterijų sėkmės, sėkmės kriterijų. Gal buvo čia gerų e, pavyzdžių pateikta, gal, bet aš tikriausiai jų nepastebėjau. E, kaip turėtų atrodyti ta sėkmė praktiškai ir kokias turėtų būti gairės, kaip užtikrinti, kad tai suveiktų sėkmingai sanglaudas politikos prasme. E, tie mokslo parkai, tie klasteriai, kad jie būtų veiksmingi, reikia įgūdžių, reikia, kad ten dirbtų mokslininkai, reikia žaliavų, technologų, juos visus į vieną krūvą suvesti, ir kad būtų pasiekta sėkmė rinkos kontekste, tai reikia dar prijungti tuos e, elementus, kurie jau egzistuoja, tuos pagrindinius ingredientus. Ir galvojant apie sanglaudos politiką, o kur yra tie ingredientai ir kaip užtikrinti, kad per septynės, e, septynių metų laikotarpį jie pasiteisintų. Galvojant apie veiksmingas investicijas į mažas vidutinės įmonės, Tai e, JAV, pavyzdžiui, egzistuoja daug aktyvesnė e, rizikos kapitalo pramonė. Man teko būti vienam seminare prieš kurį laiką ir ten buvo susitelkiama ties to, ką reikia ekonomikos, e, Europos ekonomikai nuveikti, kad sukurtų veiksmingą rizikos kapitalo pramonę. E, kuri užtikrintų tinkamas investicijas ir pastumėtų jas į priekį. Toks būtų išeities taškas. Aišku, reikia galvoti ir kur, turime, kur link turime nueiti. Mes turime suvokti, kad daug tų technologinių e, pasistumėjimo, e, o būtent technologijų įmonės daugiausia ino, inovacijų pasiūlo tos įmonės visų pirma e, stengiasi sukurti tam tikrus e, instrumentus, kuriuos e, galima paskui parduoti. JAV, pavyzdžiui, egzistuoja uh, E, tie e, technologijų įmonių nupirkimo mechanizmai paskui išperkamos tos įmonės, kurios sukūrė naujas technologijas ir paskui jau e, ta, ta firma netgi yra nuperkama dar prieš tai, kai jinai jau pradeda tą savo sukurtą produktą pati gaminti. Tai čia mes matome situaciją, kur rinka jau yra padirbėjusi. Todėl skeptiškai žiūriu į tai, kaip tie dalykai, kuriuos jūs sakote, galėtų būti tinkamai panaudoti. Galbūt sanglaudos politikoje galima būtų tai panaudoti, bet reikia apibriežti sėkmės kriterijus visų pirma. E, kai sakome, Europa geriau gali kažką padaryti negu JAV ir Kinija, tai reikia iškelti klausimą, o kodėl? Ir ieškoti atsakymų, taip kad ne visai aišku, kas iš to išeis galų gale. Dėkoju dabar ponas Ropė. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Iš tikrųjų manau, kad <clears throat> tema yra pakankamai aktuali ir įdomi. Labai, e, sakyčiau, buvo įdomus ir geras pranešimas ir, ir kolegų pasisakymai. Ir iš tikrųjų dabar yra tas laikas, kada praktiškai mes turim metus, galbūt du metus e, pasirenkti kitam laikotarpiui ir tą, ką, na, sakykime, patikslinsim ar pakeisim, tai praktiškai taip ir gyvensim iki, reiškia, kito laikotarpio pabaigos, iki 28 metų. Todėl e, man labai patiko kai kurie dalykai pasakyti, e, reiškia, e, <clears throat> studijos pristatytojo, kad iš tikrųjų klausimas, ar mes toliau leidžiam naudoti visais fondais, pradedant nuo vietinių iniciatyvų ir baigiant nacionalinius pagal liberalų principą, tai yra kas ką sugalvoja, tas tą daro, ar įvedant stipresnius kontrolės mechanizmus. Tai kiek suprantu iš pranešėjo, jisai liktai pasisakytų už tai, kad atsirastų stipresni kontrolės mechanizmai. Nu, pavyzdžiui, aš pasakysiu, E, dėl e, išmanumo, dėl skaitmeninimo, e, nuo ko pradėti? Ar nuo, sakykime, programų kūrimo, ar nuo sutvarkymo greitaigio plačiajuoščio interneto? Tai galima ir vieną darbą daryti, ir kitą darbą daryti. Bet tai gal, sakykime, padarius viso Europos Sąjungoje greitaigi tinkamą plačiajuostį internetą, programos, tada jau savaime atsiras iniciatyvos ir į tai įsijungs. Ir e, aš manau, kad e, iš tikrųjų mes turbūt darom labai daug visi eksperimentų. Jeigu pažiūrėsim e, tuos pačias skaitmenimo programas, pavyzdžiui, e-sveikata programą, tai turbūt kiekvienam regionui, kiekvienoje valstybėje jinai bus vis kitokia ir neaišku, ar tom programom visur žmonės patenkinti. Tai galbūt iš tikrųjų mes daugiau turėtumėm kreipti dėmesį, o kokiasgi programas reiktų daryti skaitmeninimo, kokias e, iniciatyvas daryti skaitmeninimo, kad e, nebūtų vien tik tai pinigų išleidimas ir įsisavinimas, padarytas darbas, o paskui pasirodo, kad jis e, kitoj šalyje yra geresnis, kitoj valstybei, kitam regione dar geresnis, tai galbūt reiktų į tai investuoti ir atsirinkti, kokius darbus daryti, ir, e, o ne eksperimentuoti kiekvienoje, sakykime, kiekvienam regione ir taip toliau. Man patiko irgi pasakymas, kaip aktyvinti regionus, kaip aktyvinti vietos valdžią. Aš iš tikrųjų daug metų dirbau vieno iš NUC 3 regiono vadovų ir vietos savivaldos vadovų. Tai, na, mano galva, kad e, aktyvinimo priemonė yra labai paprasta kad e, privalomai dalis naudos, kurią padaro vietos valdžia, kurią padaro regionai, kurią padaro bendruomenės, joms turi, atitikti, e, joms turi būti priskirta mokesčių pavydu. Jeigu jie tos naudos negaus, tai kokius darbus bedarytų, pinigus išleis. Bet ar stengsis juos geriausiai išleisti? Tai vad čia yra klausimas. Ką daryti, liktai e, mes kartais ir žinom, bet kaip tą padaryti, bet kaip tą atsirinkti tas iniciatyvas. Tai mano galva, kad e, iš tikrųjų būtų labai teisinga, jeigu, e, reiškia, iš ankstinės sąlygos būtų, jeigu vietos valdžia, regionų valdžia įgyvendino projektus, gavo didelę pridinę vertę, tai mokesčių pavydalu jiem turi kažkoks tai procentas garantuotas tos vertės atitekti. Kitaip priešingų atveju mes e, bausim iniciatyvą, tie žmonės, kurie padarys ir nieko negaus, e, jie nu, nuleis rankas ir, ir taip toliau. Ir džiugu, kad e, pradedam kalbėti apie regionų specializaciją. Iš tikrųjų, regionai jie nėra vienodi ir turbūt visiems visko daryti nereikia, bet e, iš tikrųjų e, būtų labai svarbu, kad e, kitoje finansinėje perspektyvoje atsirastų, reiškia, jau ginant, sakykime, valstybių arba regionų programas, atsirastų aiški specializacija ir tai specializacijai būtų prioritetai, prioritetų skirti pinigai. Nes iš tikrųjų neturint tikslo, O šiaip tik tai paprasčiausia gauti pinigus ir juos išleisti, tai žinoma, jie išleidžiami, bet ar tai yra pasiekiama būtent ta nauda, kurios mes e, ieškom. Iš tikrųjų, Danija yra puikus turbūt pavyzdys, e, kaip decentralizuotos ir e, subsidarumo principo stipriai pritaikiusios valstybės, turbūt tam ir, ir tam pranešime tas jaučiasi, tai manau, kad šitie principai turėtų irgi e, ateities e, sanglaudos, kito laikotarpio sanglaudos politikoje atsirasti ir išlikti. Ir decentralizacijos, sakykime, mechanizmas, kad atsirastų valstybėje narėje, ir subsidarumo mechanizmas, kad atsirastų valstybėje narėje. Tai irgi savotiškas variklis veikti vietos bendruomenėm, veikti vietos valdžiom. Ačiū. Thank you, Mr. Vaughan. The floor is yours. Dėkui, ponas Von. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti šio pranešimo, puikaus pranešimo autoriams. Du dalykus norėčiau pakomentuoti, kurie ir buvo pabrėžti. Pirmiausia, tai situacija susijusi su regioninė valdžia ir vietos valdžia. Aišku, kad reikia e, tą valdžią įtraukti kuo aktyviau į šią visą veiklą. Ir autoriai irgi tą sako. Yra partnerysčių įvairių sustarimai, kai reikia konsultuoti su vietos regioninė valdžia. Bet turim iš tiesų rimtai pripažinti tą vietos regionų valdžios vaidmenį kad jie e, dalyvautų tiek kuriant, tiek įgyvendinant projektus sanglaudos politikos srityje. Ir turim užtikrinti, kad e, ateityje tas, tas būtų. Ir tai galėtų būti susiję ir su tam tikrom eksantė sąlygom ir jų įgyvendinimu. Taigi labai svarbu, kad šiame žaidime labai aktyviai dalyvautų regione ir vietos valdžia. kalbant apie mm, tai, e, kaip, kaip, kas būna su tom nedidelėm įmonėm, kurios pradeda veiklą ir, ir kas po to su jom vyksta, tam turėtume skirti dėmesį mokslų parkai. Tam irgi turime skirti daugiau dėmesio. Ir tokie parkai iš tiesų geriau veiktų, kai būtų tvirti ryšiai tarp mokslo parkų ir mm, universitetų ar mokslinių institutų, kai, kai jie net būtų mm, sujungti. Ir čia Kinijoje yra nemažai pavyzdžių, bet yra ir Europoje pavyzdžių, kai prie universitetų yra mokslo parkai. Tuo būdu išlaikant tą tvirtą ryšį ir sanglaudos politikos rytyje, busimoje sanglaudos politikoje irgi turime rasti galimybių skatinti tą glaudų ryšį tarp mokslinių parkų ir universitetų bei įvairių m, mm, tyrimo institutų. Ir tai būtų m, mm, užtikrinta taip pat ir per e, skiriamą e, finansavimą ir taip pat ir iš socialinio fondo čia užtikrintume tą sinergiją, kad būtų reikalinga kad būtų visa reikalinga finansinė mm, parama. Pirmininkė, dėkoju visiems už labai įdomią diskusiją ir dabar noriu paklausti pono Anerstedo, ar jis pasirinkęs atsakyti klausimus. Labai daug sudėtingų dalykų buvo išsakyta ir tie dalykai yra žinomi, jie yra svarbus ir liks ir toliau svarbus, net jei ir sustiprinsime, mm, intensyviau dirbsime ateityje. Taigi visko galbūt aš šiandien neapriepsiu, bet ponė Gril sakė, kad sunku rasti tą pusiausvyrą kai kalbame apie tą dinamiškumą, kad reikia e, ir daugiau dalyvauti, ir būti aktyvesniam, ir kaip čia visą tą susijęti su politikos atitinkamoje srityje vystimu. Nes e, turime, aišku, kontroliuoti tas lėšas, e, kurias mokame, kurias skiriame, nes tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Tai turime užtikrinti skaidrumą, mm, kad pinigai būtų skaidriai naudojami ir efektyviai. Taigi skaidrumas ir efektyvumas yra labai svarbu. Bet be viso to turime ieškoti tokios regionams e, platesnės veikimo laisvės ir įmonėm didesnės veikimo laisvės, kad būtų tas lankstumas, apie kurį mes kalbėjome, kad būtų lengviau galima adaptuotis prie situacijos, galbūt šiek tiek daugiau rizikuoti, nes inovacijų procesai visuomet yra su tam tikra rizika ir su tam tikrų neiškumu. Ir aišku, turim neužmiršti, kad čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, bet turime tam tikrą lankstumą ir tam tikrą veikimo laisvę numatyti ir pažiūrėti, kokia, kokia, kokia sistema būtų efektyviausia, kad turėtume tam tikrą m, mm, suteikę e, verslui m, mm, veikimo laisvę, kad ne, neužverštume jų per daug, kad neužtrauktume. E, visų, visų tų stabdžių. Nes norim, kad sistema būtų veiksminga, kad nebūtų taip, kad labai daug lėšų įdedame, bet rezultatas netoks, kokio tikimės. Vieną dalyką dar norėčiau uh, pabrėžti, pasakyti, kad aš sistemas e, šiandien pristatydamas lyginau labai uh, Mm, neišsamei. Pavyzdžiui, JAV tas viešasis sektorius yra labai aktyvus ir lėšos naudojamos technologiniam pokyčiam. Ir tas vyksta nuo universitetų iki Pentagonų, gynybos ministerijos ir taip toliau. Ir to būdu sudaromos galimybės daugam vykti. Tai yra JAV pramonės politikos dalis. Kalkai kalbame apie m, mm, tai, ką gali universitetai daryti ir, ir privačios įstaigos, privačios įmonės daryti, nes gauna daug lėšų visom tom inovacijom. Plus yra privatus sektorius, kuris labai daug investuoja. Kai federalinė JAF vyriausybė duoda labai daug lėšų slėniui, silicijos lėniui, Bostono e, technologijų mm, įmonėm, tai tikimasi, kad ir privačios įmonės savo investicijų dalį padarys. Ir Europoje turėtume irgi sekti tuo pavyzdžiu, bet mes neturime to viešo sektoriaus e, labai didelio finansavimo. Bet e, galime rasti būdų, kaip tą viešąjį finansavimą užtikrinti ir kaip padaryti jį e, skaidresnį. Bet tos pagrindinės sąlygos turi būti labai aiškios yra aiškiai apibrieštos, bet net tarptų griežtų sąlygų turime rasti galimybių, e, kad privatus ir e, valstybinis e, tas viešasis sektorius kuo glaudžiau bendradarbiautų. Pavyzdžiui, jau aš sakiau, yra medicinės įrangos, medicininių technologijų srityje, daug, dalyktų, daug gerų dalykų vyksta Europoje, čia derinamos skaitmeninės technologijos su kitomis technologijomis. Mm, ir, mm, kaip jau minėjau, sveikatos sektoriuje. Ir čia Europa pirmauja. Ir matome, kad viešasis sektorius per ligonės, per universitetus, per regioninės investicijas, per tuos bendradarbiavimo klasterius e, iš tiesų mm, duoda nemažai lėšų ir, ir matome tas geras mm, sėkmės istorijas. Pavyzdžiui, pažiūrėkim klausos aparatų e, sektorių, mm, kuris iš pradžių buvo kūriamas e, per viešąjį finansavimą, o dabar tapo privataus sektoriaus viena iš sėkmės istorijų ir Danija yra lyderė e, klausos aparatų srityje. Ir buvo numatytos galimybės kartu su viešoju sektorium veikti šioje srityje ir privačiam sektoriui. Ir tai galėtų būti pavyzdys puikaus to privataus ir viešo sektoriaus bendradarbiavimo. Ir šiame procese dalyvavo ir taip vadinami verslo angelai. Taigi turime ieškoti tų, tų galimybių Bet nėra taip lengva tą padaryti. Čia reikia gerai viską apgalvoti ir tiek mokslininkai, tiek, tiek verslininkai turi tą daryti. Toliau, kad reikia orientuotis į poveikį. Daug kas uh, galėtų vykti, jei regionai mm, rastų savo specializaciją. Uh, Tai, pavyzdžiui, tos sveikatos sektoriaus pavyzdys yra vienas iš pavyzdžių. Miestai turi būti reformuojami, miestų paslaugos turi būti tobulinimos ir yra tam technologijos. Bet reikia, kad tos technologijos taptų tokiais realiais, komerciškai veikiančiais dalykais. Ir čia reikia tam tikrų iniciatyvų įvairūs regionai turi įvairius išteklius ir jie iš, tiek, iš tiesų gali daug ką padaryti. Ir čia daug galėčiau sričių pateikti. Energetika, taip pat ir alternatyvė energetika, transportą. Visos šios rytis yra atviros pasikeitimams, pokyčiams, gerinimui, inovatyviems sprendimam, kurie būtų labai naudingi mūsų piliečiams ir verslui labai patrauklus, ne tiek Europoje, ne tik Europoje, bet ir e, tada galėtume tas, tas verslo galimybės eksportuoti. Bet e, čia turime rasti tą tinkamą mišinį, kai kalbame apie lėšų skaidrumą ir tinkamą panaudojimo kontrolę ir tas galimybės verslui. Mm, ir tiem inovatoriam, kad, kad ir viešasis, ir verslo sektorius bendradarbiautų. Todėl reikia daug dar pastangų įdėti, kad taip proaktyviai galėtų veikti sanglaudos politika. Ir aš irgi tikiuosi, kad galėsiu tęsti savo darbą šioje srityje. Dėkui. In... Labai ačiū. E, Jūs rasite elektroninėme formate nuorodą į šį, šią ataskaitą ir galėsite arba ją atsispausdinti ir paskaityti internete. Labai ačiū Jums už tai, kad atvykote mm, į mūsų komitetą ir ateityje taip pat, mielai, su Jumis susitiksime. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra tyrimo pristatymas. Jį užsakė B teminis skyrius ir pavadinimas tyrimo Europos struktūrinių ir investicijų fondų kontrolė ir procedūrų supaprastinimas. Tyrimas, e, tyrimo prašė mūsų komitetas, taip pat e, E, politikos departamentas atsakingas už struktūrinę ir sanglaudos politiką. Tikslas įvertinti ryšį tarp dviejų komponentų investicijų ir struktūrinių fondų, pasižiūrėti į kontrolės audito sistemą, supaprastinimo priemonės, kurios skirtos e, įgyvendinimui palengvinti. Tyrimą pristatys daktaras Martinas Ferry Jis atstovauja Europos politikos tyrimų centrui, e, kuris veikia Stratklaido universitete Junktinėje karalystėje. Suteiksiu žodį mūsų svečiui maždaug 15 minučių, o paskui nariai turės galimybę pateikti klausimus. Prašom žodis jums. Dėkui. Mes gilinomės į ryšį tarp tų dviejų komponentų - struktūrinių ir investicijų fondų, žemė kontrolės ir audito sistemas, taip pat supaprastinimo priemonės, kurios e, buvo skirtos gyvendinimui fondų palengventi. Ir mes e, žinome, kad reformuoja, galbant apie reformą, ESIF E, ir atėjant naujos daugiametės finansinės programos tvirtinimui reikia įvertinti e, visus elementus, taip pat pasižiūrėti, kaip, pavyzdžiui, supaprasimo priemonės veikia e, naudos gavėjus valdymą. Šiame kontekste aš kalbėsiu apie naudą kaštus susijusius su SIF kontrolė ir auditu. Taip pat kalbėsiu apie Mm, pagrindinės problemas. Taip pat e, pakalbėsiu apie diskusijas, apie tai, kaip viskas turėtų atrodyti po 20 metų ir patiriu išvadas bei rekomendacijas. Dėl mūsų tikslų tyrimo ir metodologijos e, mes esame pateikę visus paaiškinimus. Mes e, gilinomės į dokumentinę informaciją, taip pat atlikoma keletą tyrimų E, įvairiose valstybėse narėse ir matote skaidrėje, kokios šalys, e, kokiose šalyse mes e, lankėmės, su kuriu valdžios atstovais kalbėjomės. Ir jeigu esif kontrolės ir supaprastinimo procesų naudą vertintume, galiu pasakyti, kad auditas ir kontrolė skirta tam, kad sustiprintas būtų e, bendro valdymo sistemoje su, su pasiektas didesnis veiksmingumas, o ES ir valstybių narių institucijos atsakingos už e, programų įgyvendinimą. Kadangi ES biudžetas skiria nemažai lėšų, tai e, aišku, klaido sulaukia labai daug dėmesio Taip pat žiūrėjome į tai, kaip e, nustatant rūkumus ir sugražinant lėšas galima taip pat mm, e, suteikti palankų poveikį ES biudžetui. Ir gilinamės į mechanizmus, kurie yra skirti tokiems trūkumams nustatyti. E, veiksmos programas įgyvendinant. Žiūrint į 7-13 metus ir į patirtį, galima pasakyti, kad egzistuoja nemažai naudos. Pirmiausia, komisija pasitelkė finansinės korekcijas, kad apsaugotų ES biudžetą ir tas buvo daroma dažniau negu anksčiau. Prevencinės priemonės, pavyzdžiui, sustabdymas lėšų, e, nutraukimas e, buvo kur kas anksčiau pritaikytos negu ankstesnių laikotarpių ir dėl to tikrai valdymo kontrolės sistemų valdymas pagerėjo ir pagerėjo audito kontrolės sistema apskritai ir tai pozityviai atsiliepė klaidų lygmeniai. E, kita vertus, e, kilo ir nemažai problemų Nors e, klaidų lygis įgyvendantės SIF mažėja, bet tebėra aukštas, lyginant su kitomis kategorijomis, septintaisiais metais padidėjo administracinės sąnaudos ir taip pat kontrolės atsirado elementų daugiau. Ir tai reiškia, kad įgyvendinant e, principus e, padidėjo kaštai. Kartais e, sudėtingos procedūros yra e, tarsi atgrasanti priemonė, nenorima imtis rizikingesnių operacijų arba e, kai kurie naudos gavėjai mm, atsisako galimybės dalyvauti. Ir reikia E, užtikrinti, kyla klausimas, kaip užtikrinti reguliavimo ir strateginę kokybę. Noriu pasakyti, kad ESIF kontrolės rauto sistema yra labai sudėtinga, veikia labai daug veikėjų tiek valstybių narių, tiek ES lygmenių. Uh, Matote skaidrėje pagrindinės e, užduotis e, numatytas valstybių narių valdymo institucijoms, pavyzdžiui, paskirti e, tas struktūras, kurios bus atsakingos už auditojų kontrolę, taip pat jos turi atlikti patikrinimus vietoje, analizuoti situaciją pagal tam tikras imtis, e, tikrinti valdymo deklaracijas, o audito institucijos turi pateikti nuomonę dėl institucijų kontrolės paskirimų, e, įgyvendinti audito strategiją, atlikti sistemų auditus, taip pat e, operacijų imties auditus atlikti ir metinių ataskaitų auditą atlikti ir pateikti išvadas komisijai. ES lygmenių atitinkami direktoratai komisijos atlieka savo auditą, o audito rūmai teikia metinę audito ataskaitą apie Europos finansus parlamentui ir tarybai. E, tai apima sanglaudos politiką ir taip pat teikiamos metinės ataskaitos apie ES institucijas ir agentūras ir specialiosios ataskaitos apie specialias konkrečias politinės iniciatyvas. Tai gali būti susijęs su veiklos rezultatų audimu ar specialių iniciatyvų auditu. Ir mes e, bandėme įsiaiškinti, kur yra daugiausiai tų sudėtingumų. Pasižiūrėkime pirmiausiai į priskirimo institucijų procedūrą. E, tai yra gana sudėtinga procedūra. Ir galvant apie 14-20 metus, e, reikėtų apie tai pagalvoti. Ir reikia pagalvoti, kur patikrinimus e, administracinius, kaip juos atlikti proporcingesnių pagrindų. Patikrinimai vietoje kelia mažiau problemų. Mes taip nustatėme Ir dažnai e, priemonės, e, kurios skirtos kovai su sukčiavimu, sunku įgyvendinti. Ir dar vienas dalykas e, - labai sunkios procedūros, sudėtingos procedūros susijusios su pabaiga projektų. Ir e, audito institucijos taip pat susiduria su tam tikromis problemomis dėl to, kad pavyzdžiui iš valdymo institucijų negauna e, laiku informacijos. Ir programos šiaip yra nepaprastai plačios apimties ir sudėtingos. Ir dėl to atliekant sistemos auditą reikia ypatingų pajėgumų metinės audito ataskaitos vis tik tai e, e, galbūt nėra toks sudėtingas uždavinys, bet e, atliekant auditus proceso viso metu susidurimas su nemažai, nemažai sunkumais. Bendrieji klausimai ar bendros problemos. Finans, pavyzdžiui, operacijų tipas - finansinės priemonės, e, projektai, kurie kūrė naudą, yra sudėtingi ir valstybės narės taiko skirtingus kontrolės modelius, kai kurios e, decentralizuota sistema taiko, kurios ne. Ir tai susijęs su institucijų instituciniu stabilumu ir kartais, e, jeigu institucinės struktūros yra stabilios, patikrintos laiko e, sistemos, e, sistemas, sistemos yra paprastesnės. Taip pat Žinome, kad valstybės narės ne vienodai palaiko ryšius su ES institucijomis arba kartais, pavyzdžiui, persistengia taikydamos ES reikalavimus. Ir tai kelia problemų, nes dažnai trūksta aiškumo, nuoseklumo ir tai yra gana sudėtingos sritys, pavyzdžiui, gyvendant valstybės pagalbos ar viešųjų pirkimų reglamentus. Ir kai kurios priemonės pradės gyvendinti 7-13 metų laikotarpiu ir dabar matote mm, supaprastinimo galimybės, pavyzdžiui, vieno audito modelį pritaikant mm, ir jeigu valstybė narė tokiu būdu pateikia patikinimą. Taip pat kitos galimybės e, išmokų e, vienodos išmokos, kurios e, leistų su mažinti administracinę naštą kontroliuojant lėšas. Proporcingumas, e, taip pat siūloma išeitis e, ir Pavyzdžiui, siūloma, kad paprastesni projektai būtų audituojami vieną tik tai kartą ir supaprastinti institucijų kontrolės paskirimo procesą būtų galima. Jau kai kas yra padaryta, teritorinio bendradarbiavimo programuose, e, pavyzdžiui, taikomas supaprastintų kaštų galimybių principas. Jeigu pasižiūrėsime į tai, kas, e, kaip iniciatyvos E, buvo įgyvendamos. E, daug kas pasiteisino, bet kai ką reikia dar patikslinti. Pavyzdžiui, trūksta teisinio iškumo, yra deleguoti aktai, įgyvendimo aktai, komisijos gairės ir valstybės narės e, labai taiko atsargų požiūrį vertindamos komisijos gaires, nes bijo neigiamų išvadų arba bijo suklysti. E, nuostatos dėl specifinių priemonių. E, dažnai taip pat jų vertinimas kelia e, problemų. Reikia labai atsargiai į tai žiūrėti su paprastintų kaštų galimybės, tai yra naudingas dalykas, bet dažnai užtrunka, kol tie metodai yra įgyve, sukūriami ir įdėgiami. Galima pasakyti, kad daugelis e, iniciatyvų, kaip kad e, nacionalinis e, priskirimas, supaprastintos kaštų galimybės, yra neblogas modelis arba vienas auditas, bet dažnai bijoma taikyti tos principus dėl to, kad bijomasi, jog reikės ateityje taikyti korekcinius veiksmus. Reikia pagalvoti apie platį platesnį kontekstą. 14-20 metais įdėktos programos reiškia, kad kontrolės institucijos irgi susiduria su e, tam tikrais sunkumais, atsirado e, sudėngesnių elementų. Tai susiję, pavyzdžiui, ir su eksante sąlygomis. Bet reikia pasakyti, kad siekiama toliau supaprastinti veiksmus ES lygmenių. Veikia aukšto lygio grupė su paprastinimo srityje, taip pat įgyvendinama geresnio reglamentavimo darbo tvarkė, omnibus reglamentas valstybių narių lygmenyje. Yra neblogų pavyzdžių, valstybės narės peržiūri savo teisės sistemas, kad jos labiau dėrėtų su ES taisyklėmis, taip pat mažinama struktūrų, kurios susijusios su programų gyvenimu skaičius ir siekiama supaprastinti taisyklės naudos e, gavėjams, kad būtų e, galima mm, lengviau užtikrinti e, geresnę kontrolę. Po 20 metų, ko galima tikėtis? Manau, kad reikėtų pagalvoti apie keletą dalykų. Reikėtų lankstumo elementą sustiprinti. Skirtingi modeliai gali veikti skirtingose kontekstuose, pavyzdžiui, finansavimo dydis, pajėgumai. Vienas auditas. Šis modelis gali būti plačiau taikomas. Taip pat pajėgumų stiprinimas, pasitikėjimo stiprinimas. Dar E, vienas dalykas yra mm, kontrolės e, supaprastinimo elementai. Ir reikia pasakyti, kad ne viską yra lengva pasi... užtikrinti e, praktiškai. Reikia e, labai aišku skirtumą daryti tarp griežtų taisyklių, švelniųjų teisės aktų, gairių, konsultacijų, geriausios praktikos. E, E, dėl konkrečių problemų, galvojant apie laikotarpį po 20 metų. E, reikia pagalvoti, koks yra rezult, e, taisyklių laikymosi ir veiklos rezultatų auditų vaidmuo. Ar reikėtų akcentuoti auditus pagrįstus laikymus, taisyklių laikymusi ar rezultatais. Taip pat tolesnės priskirimo kontrolės institucijų supaprastinimas, kaip jau ir minėjau, proporcingumo principas turėtų būti pripažintas e, atliekant auditavimo funkcijas, e, taip pat finansinių priemonių e, paprastesnis auditas, statistinių imčių proceso supaprastinimas E, taip pat reikia taikyti e, specifines e, konkretesnės priemonės supaprastinimo pasitelkiant deleguotosius aktus. Mes taip pat gilinomės į konkrečius atvejus, kaip sakiau, ir matome, kad reikėtų supaprastintas sąnaudų galimybės plačiau naudoti ir derinti taisyklės šioje srityje veiklos rezultato auditas yra svarbus, bet reikia nepamiršti ir e, taisyklių laikymosi auditų e, svarbos, nes tai e, leidžia vertinti teisėtumą veiksmų. Rizikos, rizika pagrysti pavyzdžiai Statistiniai e, pavyzdžiai arba imtys tai yra gera priemonė, kuri e, leidžia įvertinti skirtingas operacijas. Galiausiai lankstumas, kaip jau buvo pasakyta, mes, kur įmanoma, turėtume laik, taikyti e, lankstumo principą. Uh, įvairiuose sektoriuose, įvairiems operacijų tipams ir panašiai. Dar norėčiau grįžti prie aiškumo. Reikia labai aiškiai skirti, kas yra griežtos taisyklės, kas yra konsultacijos, kas yra geriausios praktikos pavyzdžiai tam, kad būtų uh, užtikrinta, kad nes susikaups begalės dokumentų susijusių su šiais procesais. Baigdamas dabar e, noriu pakartoti, kokios yra didžiausios problemos. ESIF sistema tampa vis veiksmingesnė, nustatant klaidas ir pažeidimus. Bet e, reikia galvoti, kaip e, apriboti kaštų kitus kontrolės ir audimo. Ta galima padaryti užtikrinti didesnį harmonizavimą, stabilumą, lankstumą, e, pasitikėjimą, pajėgumų stiprinimą, tvirtinant ir taip pat e, įvertinant geriausius aspektus kontrolės ir audito e, principų. Reikėtų, aišku, apie ateitį galvant, kai ką, pagalvoti, ką reikėtų pakeisti, pavyzdžiui, e, dėl metinio ataskaitų, tai yra naudinga, tačiau vėlgi reikia supaprastinti procesus, reikia taip pat galvoti apie supaprastintų kaštų galimybės ir reikia daugiau aiškumo šioje srityje. Mes e, turėtume e, tvirtinti aiškias taisyklės, kurios atliekant toliau e, auditus nesukurtų neiškumo papildomą ar problemų. E, Taip pat, e, kaip sakiau, aiškumas skirtumai tarp griežtųjų taisyklių ir rekomendacijų. Specialios nuostatos specialioms e, priemonėms, pavyzdžiui, teritorinio bendradarbiavimo priemonėms. Tuo pačiu metu reikia nemažai ir e, konsultacijų, gairių tam, kad būtų galima įgyvendinti su paprastinimo darbo tvarkė konkrečioms institucijoms, ką galime rekomenduoti. Komisija toliau turėtų reglamentus peržiūrėti, atsižvelgti į svarbiausius dalykus. Taip pat labai svarbus čia yra aukšto lygio darbo grupės darbas, išvados. Reikia siekti kurti, stiprinti pajėgumus valstybėse narėse. Pavyzdžiui, reikia raginti valstybės narės įgyvendinti tam tikras iniciatyvas, e, kaip kad su paprasnių kaštų galimybės ir komisija turėtų renkti seminarus valstybės narise, kad būtų plačiau tas principas taikomas. O audito rūmų e, apie vaidmenį kalbant, tai reikia, kad būtų ir toliau e, įgyvenamos neseniai patvirtintos iniciatyvos, pavyzdžiui, dėl informacijos e, patikimumo. E, reikėtų su valstybių narių institucijomis koordinuoti auditus, tai taip pat e, yra pozityvus dalykas. Pavyzdžiui, Jaspers neseniai veiklos rezultatų auditą atliko audito rūmai ir Lenkijos kontrolės institucija. Tai yra geras pavyzdys kaip galima įgyventinti su paprastinimo audito kontekste. Europos audito rūmų e, seminarai, pasisakymai valstybėse narėse taip pat gali prisidėti prie pasitikėjimo stiprinimo. Ir dar e, kartą reikėtų akcentuoti, kad audito rūmai yra nepriklausoma struktūra nuo ESIF sistemos, kad ji yra autonomiška ir reiškia nepriklausomą nuomonę. Valstybėms narėms, ką reikėtų daryti, reikėtų peržiūrėti nacionalinius teisės aktus ir pasižiūrėti, ar, pavyzdžiui, jie neapsunkina įgyvendinimo taisyklių, pavyzdžiui, pertekliniais reikalavimais. Kai kurios valstybės narės. Mm, pavyzdžiui, savo, kad e, tam tikro po auditų nepakanka, reikia dar e, ta, kitų auditų, nežiūrint to, kad jau buvo patvirtinti tam tikri dalykai ir taip dubliavimas yra veiklos. E, tokiu būdu galima supaprastinti valstybių narių iniciatyvas ir reikėtų programų valdymo ir gyvenimo sistemas e, supaprastinti, reikia gilintis į šią sritį, žiūrėti, ką galima padaryti, reikėtų racionalizuoti racionalesnį funkcionavimą įgyvenimo struktūrų, užtikrinti ir galiausiai programavimo e, institucijos atsakingos už programavimą turėtų geriau nustatyti veikėjų struktūras, e, veiksmų tipus, kurie yra būtini ir reikia stiprinti pajėgumus šiuose srityse. E, tiek norėjau pasakyti, labai Jums ačiū. Thank you. Thank you for this presentation. Ačiū, ačiū Jums už šį pristatymą. Suteiksiu žodį dabar mūsų komiteto nariams, ponė Krail. E, dėkoju už labai įdomų pristatymą. Daug minčių kurias jūs išdėstėte, mums šiame komitete yra žinoma, mes daug kartų jas irgi čia svarstėme. Kalbam e, apie omnibus e, dokumentų pasiūlymus. E, birželio mėnesį balsuosime plenarinėje sesijoje, turės įsigalioti naujas finansų reglamentas. Tai ar tas mūsų pasirinktas kelias yra būtent tas, kuriam ir jūs pritartumėte. Ar kalbant apie omnibus procedūrą ir jos rezultatus, tai e, manyčiau, kad e, vietoj to, kad žiūrėtume atgalios į tai, kas egzistuoja dabar, turėtume žiūrėti į ateitį ir analizuoti, ką komisija mums e, siūlo, uh, su savo pasiūlymais reglamentą keisti. Tai kalbant apie tą pagrindinį kelią, dėl kurio apsisprendėme ateičiai, ar jis eina tinkama kryptim jūsų manimu, ar reikia kažką kitaip daryti. Pane Maladič. Dėkui, kaip ir ponė Kreila sakė daug kartų, mes jau kalbėjom apie supaprastinimo galimybės. Ir man Visada susidaro įspūdis, kai tik pradedam kažką supaprasinti, tai sistemą visada padarom sudėtingesnę. Na, bet e, šį kartą, gal e, galvojant apie naują perspektyvą, mes galbūt e, parengsime sistemą, kuris bu, bus labiau, taip sakant, relaksuota, harmonizuota ir taip toliau. Ir kad įs, įs, įgyveninsim viską, ką jūs čia minėjote. Jūs minėjote supaprastintų išlaidų alternatyvą. Aš sutinku su jumis, kad gebėjimus daugiau reikia stiprinti. Europos auditoriai e, juk aiškiai sako, kad audituojantis į fondų įgyvendinimą e, nukrypimų lygis ten, kur taikoma supaprastintų išlaidų alternatyva yra labai nedidelis, praktiškai vos nenulinis. Paskui, jeigu žiūrėsime į Europos audito rūmų ataskaitas, tai pamatysim, kad 60 procentų visų pažeidimų yra viešųjų pirkimų srityje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turime didinti techninę pagalbą, stiprinti valstybių narių gebėjimus ir paremti galutinius naudos gavėjus įgyvendinant tas viešųjų pirkimo procedūras, ypatingai dideliuose projektuose. Nes aš kažkaip e, jaučiu, kad e, toj sistemai, kur kiekvienas galinis naudos gavėjas ir įgyvendinimo institucija bando gebėjimus atskirai padidinti, mums nieko e, nepavyksta padaryti, nes e, vis dar randame didelį pažeidimų skaičių. Na ir žinoma, valstybės pagalbos taisyklės viešieji pirkimai, Akivaizdu, kad tai yra silpniausias sistemos vietos ir kad dauguma pažeidimų kyla būtent ten. Kita mintis, kurią jūs irgi paminėjote, yra pasitikėjimas. Ir aš manau, kad labai svarbu mums pasitikėti e, vieni kitais. E, kad Europos e, lygmuo e, e, kontroliuotų nacionalinių lygio institucijas, kurios savo ruoštų galutinius naudos gavėjus kontroliuotų. Na ir paskui paaiškėja, kad reikia laikytis nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių, tuo tarpu, kai ESIF e, e, E, leidžiamas finansuoti išlaidos sudaro tik tai 30 procentų, o vis tiek verčiame taikyti viešųjų pirkimų nuostatas ir bandome juos apsaugoti pačius nuo savęs. Taigi reiktų pasižiūrėti, kaip čia truputį sušvelninti taisyklės ir padidinti pasitikėjimą vienu kitais. Dėkui, tai tiek e, mūsų komiteto nariai norėjo paklausti. Ponas Ferė, dabar žodis jums. Dėkui, kalbant apie pirmąjį klausimą, apie e, reakciją į omnibus pasiūlymus. Apskritai mes remiame tuos pateiktus pasiūlymus. E, sakysime, didesnis pasitikėjimas bendrojo audito vertinimu, taip pat e, remiame e, supaprastintų išlaidų alternatyvą, tikimės, kad šita tendencija ir ateities laikotarpiai bus išlaikyta ir išplėsta. E, taip, turi būti ir tokie dalykai, kuriuos čia, buvo, kuriuos čia girdėjome paminėtus - pasitikėjimas, gebėjimų stiprinimas keletų atvejų, kuriuos analizavome, aiškiai matome, kad kai e, konkreti valdymo institucija pateikė konkrečius klausimus komisijai, komisija pateikė savo gairias ir tada tas gairias perėmė kitos valstybės narės ir e, kitos institucijos, tarsi jos būtų e, kažkoks griežtas reglamentavimas. E, to reikėtų vengti. Tokiu būdu mes matom, kad dokumentacija, dokumentų kaupėsi, kaupėsi, kaupėsi vis daugiau ir daugiau. E, o su paprastintų kaštų alternatyva kaip tik siekia e, reglamentavimo aiškumo. Bet žinoma, valstybės narės, programavimo institucijos turi turėti pakankamai gebėjimų ir tas iniciatyvas reikia e, kuo daugiau taikyti ir plėtoti. Ir aš tikrai galėčiau pritarti visoms mintims, kurios čia buvo išsakytos. Taigi ačiū. Dėkui, ačiū už jūsų dalyvavimą, už pristatymą ir atsakymus dabar į mūsų klausimus. Dabar regė komiteto darbo tvarkę tarsi išsėmėme, Ar būtų kokių kitų klausimų? Atrodo, kad ne. Priminsiu, kad mūsų kitas posėdis birželio 20, trečiadienis, 9 e, val. iš ryto. Ačiū vertėjams už pagalbą ir geros popietės visiems. Regi komiteto posėdis baigiamas. Ačiū.